Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Labas rytas, ponios ir ponai, mėly kolegos, norėčiau Jūs pasveikinti susirinkus e, čia. Jūs sveikinu kaip biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, bet taip pat ir kitų komitetų vardu. Sveikinu susirinkus į klausimą, tema siekiant aukšto lygio atskaitomybės, skaidrumo ir sažiningumo ES institucijose. Taip pat noriu pasisveikinti ir su mūsų svečiais, e, kurie jau atvyko. E, kiek aš prisimenu, e, niekada dar Europos parlamente nebuvo surinktas bendras keturių komitetų posėdis. Ir iš tikrųjų svarbu kad tokie posėdžiai vyktų. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad e, į šį posėdį atvyko ir kitų komiteto pirmininkai, jie netrukus pasisakys e, biudžeto e, kontrolės komitetas labai džiaugiasi, kad šiame klausime dalyvauja ir kiti komitetai. Aš negaiždama laiko norėčiau suteikti e, žodį e, kolegijai Hübner, kuri yra Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkė, prašom. Ačiū, Inge. Norėčiau pasakyti, kad mums visiems Europos Sąjunga, kuri būtų demokratiškesnė, artimesnė piliečiams yra viena iš didžiausių prioritetų. Manau, kad visiems komitetams taip, tai svarbu, bet mūsų keliems komitetams ypatingai. ES sprendimų prieimimo e, procesas turi būti skaidresnis. Tai yra e, būtina sąlyga, kad plačiau būtų įsitraukta į šį sprendimų prieimimo procesą. Taip pat jūs žinote, kad skaidrumas nėra vienintelis pakankamas dalykas, tai yra tik pradžia. Mūsų ryštas ir mūsų uždaviniai šiuose komitetuose yra užtikrinti institucijų integralumą, ypač parlamento, kaip galima geriau. Mes e, susirinkome čia, nes esame pasiryžę užtikrinti maksimalų atskaitomumą, skaidrumą, integralumą Mano komitetas, konstitucinių reikalų komitetas, atsakingas už pirminę sąjungos teisę, už e, Europos parlamento taisyklės, jų gyvendinimą. Mes taip pat pradėjome e, renkti savo iniciatyvą pranešimą apie skaidrumą, atskaitomybę, integralumą. Uh, institucijų ir šis bendras klausimas mums yra labai svarbus pradinis žingsnis. Mes iš šio klausimo tikimės labai daug, tikimės minčių, išvalgų. Dėkoju ir suprantu, Ingė, kad dabar Fabio pasisakys. Much, um, Inga. Atsiprašau, Klodas, Klodas Moras. Dėkui. Mes džiaugiamės, kad galime dalyvauti kaip e, laisvės, piliečių laisvių reikalų komiteto nariai šiame klausime. Labai svarbu užsitikrinti tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių. E, tai yra susijęs su piliečių pasitikėjimu, jeigu e, nepasitikima bus tuo, kaip sprendžiami skaidrumo reikalai, kovojama su korupcija, tai piliečiai nepasitikės mumis, nes tai yra svarbiausia piliečiams dalykai. Ir e, tie klausimai yra labai sudėtingi. E, mūsų komitetas labai džiaugiasi, kad yra dalis šios labai svarbios iniciatyvos E, kartais ES veikia neproporcingai, o piliečiams svarbu visi šie e, dalykai, reikia, kad visos priemonės būtų proporcingos. Mes turime pasiūsti stiprų signalą piliečiams kaip institucijos. E, mūsų Libe komitetas mūsų atstovai kalbės pusę dvylikos apie e, kovą su korupcija, apie mm, ES prisijungimą prie e, taip vadinamo Greko, tai yra valstybių kovančių su korupcija grupės. Ačiū e, Inge, kad numatėte laiką ir mūsų komitetui pasisakyti. Ponios ir ponai, gerbiami nariai, gerbiami svečiai. Aš esu Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė, labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į šį bendrą keturių komitetų klausimą. Aš esu nauja parlamento narė ir e, suprantu, kad tai yra ypatingas renginys Europos parlamente. E, Pernai balandžio mėnesį Transparency International paskelbė ataskaitą apie ES integralumo sistemą. Ten kalbam apie ES institucijas, agentūras, kitas struktūras ir apie jų kovą su korupcija. Skaidrumas ir integralumas yra svarbiausi dalykai mūsų darbe. Tai yra susijęs su mūsų įsipareigojimais ir piliečiams. Ir dėl to man labai malonu būti viena iš pirmininkių šiame bendrame klausime ir kalbėti apie tokius svarbius klausimus, pasvarsyti kartu, ką mes turėtume daryti ateityje. Vėl suteiksiu žodį poniai Grėsliai kuri yra pirmosios darbo grupės pirmininkė. Labai ačiū, mėly kolegos. Pradėkime pirmą e, klausimo dalį. Kaip jau e, sakė kolegė Delvo, praėjusiais metais prieš rinkimus e, Transparency International atliko tyrimus Aš labai džiaugiuosi, kad iš Transparency International pas mus šiandien atvyko Karl Dolan ir Daniel Freund. Jie irgi pakalbės apie tą atliktą tyrimą. Biudžeto kontrolės komitetas mano, kad labai svarbu, kad Transparency International galėtų pristatyti šį atliktą tyrimą. E, tyrimo rezultatai mums gali padėti dar geriau dirbti. Taigi labai džiaugiuosi, kad pas mus atvykote. Sutikiu iš karto žodį e, Karl Dolan, prašom. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Dėkuoju, gerbiama pirminkė. Aš esu Karlas Dolanas. Vadovauju uh, Transparency International Europos Sąjungos biurui. Uh, šis uh, klausimas tai, kaip e, autobusai visus metus e, pareng, lauki, kol bus pristatyti tavo ataskaitą ir paskui pamatai, kad daug dalykų įvyksta vienu metu, kaip kad daug autobusų atvažiuoja po ilgo laukimo. E, bet noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų labai džiaugiamės Europos parlamento narių atsidavimui siekiam sustiprinti integralumo, sažiningumo sistemą. Pirmą kartą išsamei mes įvertiname tuos dalykus pernai balandžio mėnesį. Paskelbdami savo ataskaitą, matot tą didelį žvėrį, tą didžiulę ataskaitą, ji išleista atskira knyga ir turite ant savo staluje. Beveik 250 puslapių rinkome beveik 9 mėnesių informaciją, 10 institucijų ES struktūrų tyrėme, gana ir sunku man per e, tokį trumpą laiką pristatyti viską, bet paminėsiu pagrindinius dalykus ir paraginsiu pasižiūrėti jums patiems į e, turinį ataskaitos. ES institucijų integralumas, sažiningumas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Veiksmingumas institucijų priklauso ne tiek nuo išteklių jų turimų, ne nuo teisinių pagrindų ir ne nuo procedūrų veiksmingumo, bet nuo sudėtingo e, pasitikėjimą užtikrančių ryšių e, tinklo. Ir e, tai yra susiję su tų institucijų integralumu ir su žmonių, kurie e, joms vadovauja integralumu. E, situacija yra e, labai sudėtinga, pasižiūrėkime į Ukrainą, į Meksiką, į Afganistaną, pasižiūrėkime, kas e, vyksta. Institucijos, kurios e, sudaro Europos Sąjungą, e, nėra pakliuvusios į sudėtingas labai situacijas, tačiau pasitikėjimas jomis mažėja. Eurobarometras rodė, pavyzdžiui, 2007 metais 22, 22 procentais Europos, pasitikėjimas Europos Sąjungos institucijomis buvo sumažėjęs. O tiesa, ES institucijomis pasitikima labiau negu vidutiniškai valstybių narių institucijomis, tačiau nereikia atsipalaiduoti, nes e, tendencijos rodo, kad parama pasitikėjimas mažėja. Tai galbūt platesnis socialinis reiškinys, kai pasitikima mažiau institucijomis ar valdžia apskritai. ES politikų ko sprendimų prieimėjai turėtų ypatingai susirūpinti dėl to, nes Europos projektas irgi yra gana trapus. E, ir e, kartais, e, galvojant, kad pasitikima labiau Europos institucijomis, galima pernelyg daug atsipalaiduoti institucijos yra demokratinės brandžios sistemos dalis. E, egzistuoja sutarčių numatyti ir kituose teisės aktuose tvirti pagrindai. Tai yra formalūs tarsi elementai, kurie užtikrina skaidrumą, e, integralumą ir atskaitomybę. Tai yra atributai, kurie būtini bet kokioms struktūroms. Uh, Bet per pastaruosius ketverius ar penkerius metus, e, kai buvo reaguojama į krizę, į finansų krizę, atsirado tam tikrų laikinų institucinių struktūrų, e, grupių tam tikrų institucijų, fondų, kurie veikia ne sutarčių sistemoje ir tarsi nepatenka į formales atskaitomybės e, ir skaidrumo procedūras, kurios taikomos e, tradicinėms institucijams. Ir tai kelia mums susirūpinimą ir vėliau grįžime dar prie tų dalykų. Bet dėl sutarčių ir e, formalu, formalių atskaitomybės ir skaidrumo procedūrų. Europos institucijos tam e, tikrais atvejais yra tokios pat ar geriau. Ge, geresnėje padėtyje negu tvirtesnėje padėtyje negu nacionalinės institucijos. E, bet yra kai kurie e, specifiniai dalykai, pavyzdžiui, lobizmas. Žinome, kad 90-10 mm, dešimtmečiuose plėtėsi e, vidaus rinka ir atsirado labai daug lobistų E, tai beveik, tų lobistų yra beveik tiek pat, kiek JAV, kur yra apie 30 tūkstančių e, lobistų. Ir e, kartais nuo to gali nukentėti teisėkuros proceso skaidrumas. Bet egzistuoja lobistų registras ir reikia pasakyti, kad ne visose valstybėse yra tokie registrai. Bet registras, registras yra savanoriškas ir dažnai jisai būna turi pasenusią informaciją, bet reikia užtikrinti e, geresnį to registro valdymą. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad e, nepakenks lobistai neužgrobstų institucijų. Ir e, reikia užtikrinti, kad lobistų interesai nebūtų viršesni bendrijos interesams reikia užtikrinti e, deramai funkcionuojančią integralumo sistemą, kuri atitiktų rizikos e, tam tikrus elementus. Mes savo ataskaitoje rekomenduojame sustiprinti skaidrumą, e, sukūrint ES mastų lobistų teisėkuros atsekamumo elementus. Tai yra, nurodant, su kuo buvo e, bendraujama rengiant teisės aktą ir kokius pasiūlymus pateikė e, lobistai. Jeigu turėsite plač, daugiau klausimų apie tai, kaip siūlome mes tą atsekamumo e, principą įdėkti, mes esame parengę tam tikrą politinį dokumentą ir jūs galėsite vėliau pasiimti jį. Taip pat komisija, reikia pasakyti, ėmėsi tam tikrų pradinių e, žingsnių šioje srityje, bet visas institucijas mes raginame žengti dar toliau. Įsipareigojimas užtikrinti visur skaidrumą turėtų būti siemas su visomis teisėkuros proceso dalimis. E, reikia taikyti tai dėryboms, triša, e, trišalėms dėryboms arba dėryboms tarp valstybių narių ir tarybos. Mes manome, kad daug ką galima padaryti e, šiame e, esminės svarbos sprendimų prieimimo procese, nepakenkiant dialogui ar kompromisams. Neseniai Europos teisingumo teismas prieimė sprendimą, kuris užtikrina galimybę susipažinti su valstybių narių pozicijoms. Bet labai liūdna, kad taryba bando pakenkti šio teismo sprendimo dvasiai e, ir įslaptino kai kuriuos dokumentus įsipareigojimas užtikrinti visuotinį skaidrumą taip pat e, yra susijęs su siekiu palaikyti ryšius su visuomenė. Mūsų organizacija e, yra nustačiusi, kad jeigu nebus partnerystės tarp viešų institucijų ir pilietinės visuomenės įtraukiant e, privatų sektorių, nebus pasiekta pažangos. Bet užuot E, visuotinai taikė skaidrumo sistemą, mes matome, kad galioja dabar taisyklių įgyvendinimo kultūra. Egzistuoja daug taisyklių, bet dėje jos nėra labai veiksmingos. E, labai dažnai tik tai kalbam apie tai, kad ketinama užkirsti kelią interesų konfliktui, bet ne visuomet, pavyzdžiui, patikrinami parlamento narių ir komisijos narių e, finansiniai interesai. E, E, egzistuoja tam tikros struktūros, kurios prižiūri taisyklių gyvenimą, bet jos neturi nei pakankamai galių, nei drąsos. E, savireguliavimas e, taip pat yra svarbus, bet rekomendacijos nėra privalomas tų institucijų ir už tai jos nėra veiksmingos gerai būtų, galima būtų paminėti patariamą į komitetą dėl e, Elgesio kodekso parlamente, bet nėra įdėkta jokių e, sankcijų to komiteto. Ir e, taip pat yra viešųjų pirkimų ta, srityje tam tikros procedūros, kurios leidžia užtikrinti skaidrumą. E, reikia jomis geriau pasinaudoti. E, darbuotojų e, darbo taisyklėse taip pat yra numatytos galimybės pranešti apie tam e, tikrus nusižengimus, bet reikia užtikrinti, kad tie, kurie praneš apie tam tikrus nusižengimus, bus apsaugoti pakankamai, kad jie to nebijotų. Viešųjų pirkimų srityje, nežiūrint to, kad Europos komisija gali neįtraukti tam tikrų bendrovių, kai kyla įtarimų, bet tik vieną kartą buvo pasinaudota tokia e, galimybė komisijos per pastarosius penkerius metus. Ir e, pasižiūrėkime į pasaulio banką, kuris šimtus yra atmetęs paraiškų iš korumpuotų bendrovių atmetęs per E, labai trumpą laikotarpį, skaitant Europos bendrovės. Taigi pasižiūrėsime, ar naujos. E, e nauji pasiūlymai dėl reformos e, tą procesą padarys stipresnį. Kiti dalykai sutarties nuostatos, kuris savo, kad reikia užtikrinti gerą valdyseną ir pilietinės visuomenės dalyvavimą. ES institucijos turėtų veikti kaip galima atviriau ir Elgesio kodeksai labai aiškiai sako, kad reikia atsisakyti interesų konflikto, bet kokią galimybę ir tai užtikrina didesnį komisijos narių e, nepriklausomumą. E, bet tai nesusiję su diskusijomis apie glaudesnę sąjungą. Reikėtų daugiau tos ES ar mažiau, e, koks turėtų būti balansas, kokie yra globaliniai siekiai ES visos tos vizijos vis tik reikalauja nepriklausomų, atvirų, atskaitingų institucijų, kurios galėtų e, labai veiksmingai kovoti su korupcija. Ir mes manome, kad naujos kadencijos parlamentui tai yra uždaviniai taip pat e, naujos kartos politikos sprendimų prieimims Europos Sąjungoje reikia užtikrinti tvirtas, nepriklausomas ES institucijas, kurios ne, neitų į kompromisą, nebūtų pernelyg atsipalaidavusios. Reikia uh, sakyti apie partnerystę, kalbėti apie partnerystės dvasę, kurios leistų ES institucijoms veiksmingai veikti visame pasaulyje. Labai ačiū ponui Dolan. Tikrai labai E, vertiname jūsų atliktą tyrimą. Įsivaizduoju, kad buvo labai sunku per 15 minučių pristatyti tokį išsamų tyrimą, bet e, jums vis dėlto pavyko tai padaryti. Aš norėčiau ir pati pateikti klausimų dėl jūsų pasisakymo, kai kurių aspektų, kuriuos jūs paminėjote. Europos e, parlamentą sudaro žmonių išrinkti kiti nariai. Ir e, mes e, vis dėlto turėtumėm nepriklausomai e, eiti savo pareigas. Aišku, tai nereiškia, kad mes galime daryti, ką tik tais norime, bet tam tikrų laisvių turime. Gal ir jūs e, e, galėtumėte šio klausimu pasisakyti, gal pateikti galėtumėte kai kurių valstybių narių pavyzdžių. E, parlamento nario nepriklausomumas yra didžiulė vertybė, kaip žinia, valstybių narių kultūra labai skiriasi Man, pavyzdžiui, e, kartais tikrai labai sunku susitarti su kolegomis iš Prancūzijos. Mes visi esame labai skirtingi. Yra daug kultūrinių skirtumų. Yra. E, e, kartais aš tiesiog negaliu e, pasielgti taip, kaip iš manęs tikisi kitų valstybių narių atstovai, nes tuomet įsižeistų mano rinkėjai. Taigi e, parlamente dirba e, įvairiausių tautų atstovai. Ir štai mano pirmasis klausimas. Ką Jūs apie tai manate? Toliau, dėl lobistų veiklos. Deja, yra buvę tokių atvejų, kai e, parlamento nariai e, buvo papirkinėjami, jie priėmė kišius dėl teisės aktų pakeitimų, Ir Bet iš tikrųjų neįmanoma, ko gero, papirkti tiek daug žmonių, kad iš tikrųjų būtų e, pakeistas teisės aktas pagal pageidavimą. Aš irgi jaučiuosi kartais kaip balta varna, bet e, tikrai nenoriu kalbėti vien tik tais apie ekstremalius atvejus, Tai noriu pastirauti, kaip Jūs manate, e, kaip galima būtų e, išspręsti lobistų veiklos klausimą, kaip galima būtų užtikrinti skaidrumą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vis dėlto reikėtų gerbti e, parlamento e, nario mandatą ir jo nepriklausomumą. Gal jūs iš karto galėtumėte sureaguoti? Yes, uh, thank you very much. Um, e, Dėl jūsų pirmo pastebėjimo viskas aišku. Kaip ir taisyklės, gal net svarbesnis dalykas yra organizacinė kultūra. Kalbame apie sažiningumą, integralumą, etiką, kultūrą ir gali būti labai sunku užtikrinti tą vientisą kultūrą daugia kultūrėje terpėje. Tai nėra būdinga tik Europos parlamentui, bet ir Europos komisijai. Ir aš žinau, kad e, buvo iškalbama apie atitinkamą susirūpinimą mums atliekant tyrimą. Tačiau aš noriu pasakyti, kad tokiu atveju galbūt net svarbiau yra labai aiškias taisyklės turėti kai negali pasikliauti e, labai vientisą kultūrą, e, vientisu etikos supratimu, reikia taisyklių, o parlamente galvojant apie Elksinos kodekso tam tikrus aspektus, ypač taisyklės susijusias su finansinėmis deklaracijomis, taisyklės nėra labai aiškios, mes neseniai tą esame užfiksavę ir reikia tikrai daug geresnių gairių taisyklių dėl finansinių deklara, e, deklaracijų, nes egz, interpretuojama kai ką skirtingai, egzistuoja skirtingos kultūros. Uh, Ir tai yra susijęs jau su kitu klausimu apie lobistus. Daugelis iš mūsų rekomendacijų nesiūlo keisti taisyklių. Mes, kaip sakiau, kalbėdamas, e, e, siūlome kiekvienai institucijai sukurti tą teisėkuros atsekamumo mechanizmą. E, komisija yra E, tą padariusios per formalų institucinį sprendimą, tą pat galima padaryti keičiant darbo tvarkos taisyklės, bet nebūtinai taip reikia daryti. E, Europos parlamento e, nariai patys galėtų savo puslapyje padaryti tai, daug frakcijų, daug parlamento narių tą ir daro. Moderniosios technologijos gali padėti įveikti tą administracinę naštą ir atskiri Europos parlamento nariai ar frakcijos galėtų daug ką padaryti dar, priartindami savo veiklą prie e, e, visuomenės, bet kur kas sudėtingesnis jūsų pasiūlymas ar prašymas pateikti svarbiausių dalykų, dešimties e, svarbiausių dalykų sąrašą. Mes pateikėme 13 ar 12 rekomendacijų pačių svarbiausių visoms ES institucijoms savo e, santraukoje tyrimo. Keturių puslapių brošiūra yra parengta specialiai šiam klausimui ir ten atsispindi tos mūsų rekomendacijos. E, trumpai dar galiu pasakyti, kad e, svarbiausi dalykai yra susijęs su skaidrumu teisėkros procedūros metu, e, interesų konfliktų konfliktas, pranešimai e, darbuotojų apie galimus pažeidimus, kova su korupcija ES lygmenių, kuri turėtų būti veiksmingesnė ir čia labai svarbus e, Olafo nepriklausomas, taip pat atgrasimo sistema, neleidžianti korupcijai plisti tai yra pagrindinės grupės rekomendacijų, kur kaip labai greitai ES institucijos galėtų nuveikti kažką vertingo. Labai ačiū. Yra norinčių pasisakyti. E, atleiskite, jeigu neteisingai ištarsiu e, pavardę. Ponas Ujażdowski, prašom. I, i, i koleżanki, ja chcę zapytać właśnie... Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pateikti klausimą. Kaip Jūs vertinate Europos parlamento skaidrumą? Šiuo metu mes diskutuojame apie Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės. AFKO komitete šiuo tikslu yra suburta speciali darbo grupė. Ko gero, Europos parlamento skaidrumas yra dar svarbesnis, negu kad nacionalinių parlamentų skaidrumas visiškai neseniai e, buvo įvesta taisyklė dėl balsavimų e, apie teisės aktus e, rezultatų atskleidimo. Ir, bet kai kuriais atvejais nėra atskleidžiami balsavimo rezultatai ir dėl to yra tikrai sunku užtikrinti kontrolę. Neįmanoma žinoti, kaip kas balsavo, kaip balsavo atskiri parlamento nariai ir už ką. Tai gal pradėkime patys nuo savęs Gal mes patys galėtumėm tokiu būdu pagerinti e, Europos parlamento skaidrumą. Aš manau, kad vis dėlto tai turėtų būti atviras, viešas procesas. Nepakanka vien tik tais e, po balsavimo pateikti paaiškinimus apie balsavimą. Kai kurie parlamento nariai pasiaiškina dėl to, kaip balsavo, bet man atrodo, kad to nepakanka. Uh, E, skaidrumas yra tikrai labai svarbus dalykas. Ką jūs galėtumėte patarti Europos parlamentui? Aš manau, kad mes pradėt, turėtumėm pradėti keisti situaciją nuo savęs. Jeigu Europos parlamentas parodytų gerą pavyzdį, užtikrintų didesnį e, skaidrumą Europos parlamento viduje, tai e, būtų įkvėpimas ir kitiems ES organams ir institucijoms siekti daugiau skaidrumo. Ačiū. Ačiū. Yra ir dar pora kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Yo quiero eh, señalar un par de casos concretos. Para... Dėkoju. Norėjau pristatyti porą konkrečių e, nutikimų, tam, kad žinotumėte, e, apie ką vyksta diskusijos. Diskusijos vyksta apie e, skaidrumą, aš jas žiūriu teigiamai, todėl kad e, technologija tikrai mums padeda užtikrinti skaidrumą ir manau, kad skaidrumas yra būtina priemonė kovojant su korupcija ir užtikrinant fiskalinį teisingumą bei demokrati, dalyvavimą demokratijoje. Kalbant apie esančią, esamą situaciją, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip ES turėtų elgtis konkrečiais atvejais. Pavyzdžiui, šiandieną yra teigiama, kad dėrybos dėl TTIP laisvosios e, priekybos, dėl laisvosios priekybos susitarimo su JAV nėra skaidrios. Ir valstybės narės norėtų žinoti, kodėl komisija e, neinformuoja, nepateikia informacijos apie tas e, dėrybas. Aš manau, kad galbūt yra tam tikrų priežasčių, dėl ko kasdieną ta informacija nėra e, pateikiama, todėl kad yra tam tikros strategijos, na ir dėl, dėl tų strategijų būtent e, ir e, negalima kasdien užtikrinti to skaidrumo. Bet aš norėčiau paklausti, kodėl. Kodėl šiuo atveju būtent skaidrumas neužtikrinamas? Tai yra sudėtingas procesas. Antra, vakar mes diskutavome apie komisijos praėjusią savaitę pateiktą pasiūlymą. E, Dėl e, LuxLeaks skandalo e, rezultatų, pasiekmių. E, na ir kalbant būtent, kalbėdama apie skaidrumą, galvodama apie skaidrumą, komisija pateikė pasiūlymą, norėtų reformuoti direktyvą, kurioje ir norėtų įvykdyti reformą ir būtent būtų nustatyta, kad valstybės narės turės oficialiai informuoti, pripažinti apie tuos rūlink susitarimus tarp valstybių narių ir e, įmonių. Bet piliečiai apie tai konkrečiai nieko nežinotų. Tai būtų informacija, kurią žinotų pačios valstybės narys. Kodėl piliečiai apie tai nežinotų? E, Man rodosi, kad kai komisija priima panašius sprendimus, tai yra, kad, pavyzdžiui, vienos valstybės turi informuoti kitas valstybės dėl sustarimų su įmonėmis, užtikrinant skaidrumą e, ir ta informacija nepateikiama visai visuomenė, na galbūt Yra kažkokia priežastis, dėl ko taip daroma? Kodėl yra tokia problema ir kaip ją spręsti? Ačiū. Hmm. Pane Gijom. Dėkuoju Jums. E, buvo kalbama apie parlamento skaidrumo registrą. E, kolega iš Lenkijos e, kalbėjo apie tai, kad Europos parlamentas veikia skaidriau negu nacionaliniai parlamentai Nežinau, ar taip yra iš tikrųjų, bet dėl to e, lobistų registro. Manau, kad mintis yra išvengti, kad e, neatsirastų tam tikrų dalykų e, ir mes turime suvokti, kokie yra mūsų siekiai mes turime prisiminti, koks yra mūsų pagrindinis tikslas. Tai yra veikti skaidriai, kad galėtume kovoti su korupcija. Ir taip pat tai padeda tvirtėti demokratijai. Mes neturėtume suplakti skirtingų dalykų. Mes turime dabar išimtis, kurios e, sukuria taisyklės, bet net neturėtų būti. Pagrindinė taisyklė turėtų būti skaidrumas. Mes bandome kai ką pakeisti savo darbe. Pavyzdžiui, dėl taisyklių apie interesus, interesų deklaravimą. Ir manau, kad žengėme teisingą linkmę. mes turime siekti pažangos kaip institucija. Reikia e, kelti klausimą, ar mes e, taikome spaudimo priemonės ten, kur, jų, kur to reikia. Ir e, Transparency International siūlo imtis veiksmų prieš lobistus, ne tik prieš parlamento narius, bet mes galbūt e, turėtume pirmiausia galvoti apie tai, kaip e, veikia atskiri asmenys ir apie tai galvoti. Grazie, Presidente. Volevo... Pone Spinelį, dėkoju pirmininkė. Norėjau tik grįžti prie to, ką sakė kolegė Greslė dėl mūsų mandato ir galiojimų e, nešališkumo, nepriklausomumo. Ir norėčiau užduoti klausimą Transparency atstovui. Juk parlamento e, demokratijos pagrindinis principas ir yra to mm, mandato įgaliojimų nepriklausomumas, nešališkumas. Bet tai tuo pačiu ir yra principas, kuris apsaugo atstovavimusios demokratijos narius, atstovus. Kadangi demokratija susiduria su didžiulė krize, tai turiuomenį atstovaujamoji demokratija. Man kila klausimas, galbūt reikėtų pakeitimų šiame nepriklausomume to, to mandato. Tai yra, reikėtų, kad būtų apsaugojami ne tik atstovai, bet ir atstovaujamieji asmenys. Todėl, kad yra didžiulė skirtis tarp piliečių ir institucijų. Taigi, tarp atstovaujančių ir atstovaujamųjų asmenų. Aš tiesiog norėjau užduoti tokį klausimą, nes e, būtent Iš mūsų to ir prašoma. Dabar prašoma, kad būtų užtikrinamas skaidrumas, kovojama su korupcija ir su kastomis. Ir pateikiami konkretūs pavyzdžiai. Pavyzdžiui, minima TTIP, LuxLeaks. Taigi dėl kon tiesiog konstitucijos požiūrių atžvilgių, ką reiškia būtent tie principai, kurie yra stiprus, kalbant apie mandato gynimą, bet ne apie piliečių apsaugą. Dėkuoju. Na tikrai labai filosofiniai klausimai. E, e, ponas Dolan, prašom. well, I am a philosophy graduate, so uh, I do welcome these sort of questions. Aš studijavau filosofiją, taip, taigi visai džiaugiuosi kai kuriais tais klausimais, bet gal praktiškesni klausimai pirmiausiai. Aš sutinku su visą pirmininkė. Sunku e, būtų įrodyti, kad Europos parlamentas yra labai neskaidri institucija. Aš turėjau turiu pasakyti, kad mes nenorėjome e, sistemiškai lyginti nacionalinės ES institucijas, tačiau daugeliu atžvilgių dėl teisėkuros procedūrų e, tai yra labai skaidri institucija, vyksta komitetų posėdžiai, kurie yra transliuojami, e, beveik visi dokumentai yra patalpinami į interneto svetainę, gal ne visuomet laiku, bet tikrai taip yra daro. Taigi dėl teisėkuros procedūros yra uh, labai daug skaidrumo. Bet sutikčiau ir su nariu iš Lenkijos. Galbūt galima e, daugiau skaidrumo užtikrinant balsuojant, ne tiek per plenarinės sesijas, bet ir per komitetus. Egzistuoja technologijos, kurios leistų užtikrinti daugiau skaidrumo, negu kad yra dabar. Ir per parlamento sprendimo prieimimas to, to, toje setyje galėtų būti skaidresnis. Bet mūsų tyrimas akcentuoja ne tiek procedūras institucijose, parlamente ar komisijoje, bet esminės problemos ar spragos atsiranda ten, kai institucijos, kur institucijos derasi tarpusavyje. Pavyzdžiui, reikia paminėti trišalės darybas, kur atsiranda tendencija neformaliai tarsi susitarti. Yra labai mažai skaidrumo apie susitikimus, apie dalyvavimą ir visuomenė negali susipažinti su detalėmis. E, narys iš Ispanijos klausė apie tarptautinių dėrybų skaidrumą. Tai yra problema. Manau, kad e, parlamentas jau apie tą problemą yra anksčiau kalbėjęs, apie ES dalyvavimą e, tarptautinėse struktūrose, pavyzdžiui, Bazelio E, komitete, kuris e, nustato pasaulinės taisyklės. Taigi yra rimtų klausimų dėl skaidrumo dalyvaujant tokiuose tarptautinėse struktūrose ir darybose, kaip dėl transatlantinės partnerystės. Mes e, jau daug girdėjome apie skaidrumo stoką dėl darybų dėl šitos partnerystės ir džiugu, kad komisija jau kai ką padarė, bet galėtų dar toliau žengti. Visiškai pritariu. E, parlamento narių iš Ispanijos dėl skaidrumo e, mokesčių sprendimuose, apie, kurios, e, apie kurį neseniai komisija paskelbė, paskelbė iniciatyvą dėl skaidrumo. Nemažai ES yra pastaraisiais metais patvirtinusi reikalavimų ir teisės akto skaidrumo e, naftos dujų sektoriuje, taip pat e, kovos su pinigų plovimu srityje. Labai kokybiški teisės aktai egzistuoja, bet dabar tą informaciją reikia ne tik e, teikti nacionalinėms institucijoms, kartais jos gauna net per daug tokios informacijos, bet viešai ją reikėtų atskleisti įmonės turėtų tą daryti. Mes Transparency International per e, ateinančius keletą metų norėtume matyti ES teisės aktus, kurios e, reikalautų, kad e, įmonės kelbtų tam tikrą finansinę informaciją, pavyzdžiui, apie mokesčius ar panašius dalykus. Vicepirmininkė klausė labai konkrečiai apie tai, kad reikia akcentuoti e, geriausius dalykus, kovojant su korupcija. Ir skaidrumas turi būti proporcingas tikslui, tai labai svarbu prisiminti. Aš pradžioje, kalbėdamas, taip pat sakiau, kad korupcija nebūtinai reiškia kyšio siūlymą ar kažkokių privilegijų siūlymą. Bet uh, bet e, reikia galvoti apie viešą interesą. Pavyzdžiui, teisės aktas, e, kad nebūtų taip, kad teisės aktas bus priimtas e, kažkokių siaurų interesų labui. Gal tai yra perdėta, mes neturime e, informacijos apie tai, bet reikėtų daugiau skaidrumo, daugiau informacijos. E, Ir klausimas, ar prievolės tik tai turi būti taikomas lobistams ir Europos parlamentariams, e, galėtų lobistai būti skaidresni, kai kurie ir yra. Ir mes patys ėmėmės tam tikrų žingsnių, e, paskelbėm apie visus savo susitikimus e, su sprendimų prieimėjais kaip lobistai ir tą darysime nuo šiol visą laiką. Dėl filosofinio klausimo galiausiai ar išgyvename demokratijos krizę ar ne, galbūt reikėtų atskiro klausimo šiuo klausimu, bet norėčiau pastebėti, kad kiek aš žinau, niekas iš to, ką mes siūlome, nepažeidžia ar neriboja įgaliojimo. Mandato nematau jokio konflikto. Labai ačiū ponui Dolan už pasisakymą, ačiū kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Dabar e, perduosiu žodį kitai pirmininkiai. Dėkoju. Dabar antra darbo grupė pasisakys 17 e, e, sutarties straipsnis ir 145 straipsnis sutarties dėl ES veikimo apibrėžia komisijos vaidmenį. E, komisija turi veikti nešališkai, objektyviai, atsižvelgdama į visuomenės ir ES interesus. E, peržiūrėtas e, Elksenos kodeksas komisijos nariams turėjo sustiprinti taisyklės, siekiant užkirsti kelią interesų konfliktui, nes jau esame surengę klausimų ir E, žinome, kai buvo skiriami komisijos nariai ir mums liko tam tikrų klausimų, pirmiausiai dėl šeimos narių ir kitų dalykų. E, skaidrumas, e, nepriklausomas yra vieni iš svarbiausių dalykų. Labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko komisijos vicepirmininkė, e, ponė Kristalina Georgieva. Manau, jog ji yra ideali viešinė, kuri gali e, pasisakyti šiuo klausimu. Ji žino viską apie humanitarnės pagalbos programas, dirba, e, kadangi dirbo praeitą kadenciją šioje srityje, o dabar uh, jinai e, atsakinga už kitą sritį ir yra įsipareigojusi nulinės tolerancijos e, politiką taikyti kovoje su korupcija, užtikrinant skaidrumą, e, sažiningumą ES institucijų darbuotojų. Taigi, ponė Georgija, mes jūsų mielai išklausysime. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad tai be galo svarbus klausimas. Klausimų, kurį e, e, ponas e, Dolan nurodė, kad turime vertinti labai rimtai bendrame ES kontekste. Jis taip pat pažymėjo, kad žmonės vis labiau praranda pasitikėjimą išrinktais politikais. Neseniai buvo atlikta apklausa ir ji, tos apklausos rezultatai rodo, kad kokios yra tendencijos, kaip žmonės pasitikė ES institucijomis ir nacionalinėmis institucijomis. Uh, Pastebėta, kad pirmą kartą po to, kai kilo krizė, e, žmonės dabar pradėjo e, šiek tiek daugiau pasitikėti ir nacionalinėmis institucijomis, ir ES institucijomis. Bet tas pasitikėjimas dar toli gražu nėra toks didelis, koks buvo prieš krizę. Tikrai e, dar tas pasitikėjimas nėra toks didelis, kokio mums norėtųsi. Labai svarbu yra pripažinti, kad Europos komisija supranta, jog e, labai svarbus yra e, tie veiksmai, kurių mes imamės. Mes suprantame, kad e, kiekvieną dieną labai svarbu dirbti tam, kad užsitarnautumėm piliečių pasitikėjimą. Europos uh, tą turėtų daryti ne vien tik tais Europos komisijos 33 tūkstančiai darbuotojų, bet ir pačios komisijos viršūnėlės. Aš ir savo vardu, ir komisijos pirmininko vardu galiu pasakyti, kad mes pripažįstame mums tenkančią atsakomybę. Elksenos kodeksas turėtų būti ne tik taisyklių ir priemonių rinkinys. Tai turėtų būti ir tam tikri principai bei įsitikinimai. Norėčiau pradėti nuo to, nuo ko jūs pradėjote. Remintis ES veikimo sutartimi, iš mūsų yra reikalaujama atsakomybės, nuseklumo. Sutartyje yra nurodyta, kokia atsakomybė tenka Europos komisijai, komisijos pirmininkui. E, pirmininkas turi ne tik teisių, jam tenka ir atsakomybė. Jeigu kuris nors komisijos narys elgesi netiškai, komisijos pirmininkas gali pareikalauti jo atsistatydimo ir tuomet komisijos narys turi atsistatydinti. Taip pat ir teisingumo e, e, teismas gali pritaikyti sankcijas neteisėtai pasielgusiam komisijos nariui. Taip pat mes turime ir e, Elksenos kodeksą. Galiu papasakoti, kaip jis buvo parengtas. Beje, dabar vyksta trečioji Elksenos kodekso peržiūra. Bet mes ne vien tik tais Elksenos kodeksu vadovaujamės e, nuo pat komisijos e, kadencijos pradžios. Dėl raidos, dėl to, kaip vystėsi, keitėsi Elksenos kodeksas. Galbūt jūs žinote, kad 99 e, metais Prodi vadovaujama komisija paskelbė pirmą Elksenos kodeksą. 2004 metais pirmoji Baroso komisija atliko pirmąją peržiūrą, o trečioji peržiūra įvyko 2011 metais. Pateikiau tuos faktus tam, kad paaiškinčiau, jog Mes esame e, nusteikę atvirai, esame pasirengę įtraukti į Elksanos kodeksą mūsų sukauptą, taip pat ir kitų sukauptą patirtį. Man teko istorinė privilegija dirbti toje institucijoje, kuri buvo paminėta kaip viena iš tų, kuri labai e, rimtai vertino e, šią situaciją. Tai yra Pasaulio bankas. Noriu pasakyti, kad mokymosi procesas be galo svarbus tam, kad būtų tinkamai gyvendinti veiksmai ir kad būtų galima suprasti, ką ateityje būtų galima dar labiau patobulinti. Komisija būtent taip ir elgėsi. Dabar perėsiu prie antro dalyko, kurį norėčiau aptarti. Dėl e, trečiosios peržiūros, kurį vyko 2011 metais, ką mes iš jos išmokome. Dabar, teikiant interesų konfliktų deklaraciją, yra e, reikalaujama žymiai daugiau informacijos. E, deklaracija turi būti e, nuolat atnaujinama. Paprastai kiekvienų metų vasarą. Bet, pavyzdžiui, jeigu vyko kažkokių tai esminių pokyčių, tai tuomet komisijos nariu tenka atsakomybė atnaujinti iš karto tą deklaraciją. Taip pat tas pasakytina apie įvykius su toktinio arba partnerio gyvenime. Taip pat reikėtų, yra, e, reikia nurodyti ir politinę veiklą. Jeigu komisijos narys aktyviai dalyvauja e, rinkimų kampanijoje, jis turi paprašyti nemokamą atostogų, jis taip pat negali viešai pasisakyti bet kokios politinės partijos vardu ir aiškiai nurodyta, kad komisijos nario prievolės yra svarbesnės negu kad įsipareigojimai partijai. Toliau, veikla baigus kadenciją. Per 18 mėnesių, 18 mėnesių laikotarpėje po kadencijos pabaigos komisijos narys yra įpareigotas teikti informaciją apie savo veiklą. Toliau gautos dovanos, kvietimai į renginius, jie irgi turi būti nurodyti. Šiaip komisijos narys turi nurodyti visas aplinkybės, kuomet gali kilti jam interesų konfliktas. E, jeigu taip atsitiktų, komisijos pirmininkas gali tam tikro komisijos nario portfelį patikėti kitam komisijos nariui. Jeigu pirmam komisijos nariui e, e, grėsia interesų konfliktas. Taip pat yra nurodyta, kad komisijos nario šeimos nariai, e, sutoktiniai, partneriai negali dirbti komisijos nario kabinete, būti kabineto dalimi. Taigi, dėl Elksenos kodekso. Reikėtų mokytis ir iš sukauptos patirties taikant tą kodeksą. Man atrodo, kad mūsų sukaupta patirtis yra tikrai džiuginanti. Mes e, turime ir ad hoc e, komitetą. E, ten, yra, ten veikia keli nariai Ir visa veikla yra tikrai skaidri. Turime interneto svetainę, kur žmonės gali stebėti, kaip veikia ad hoc komitetas, užtikrinantis skaidrumą ir etikos kodekso taisyklių laikymasi. Taip pat, kai vyksta komisijos kolegijos susitikimas, visą laiką yra surašomas protokolas, posėdžio protokolas, tam, kad visiems būtų aišku, kaip kolegija priima sprendimus. Dabar viskas visiems aišku. Kolegijos posėdžio protokole viskas yra aiškiai įtraukta. Taip pat mes imamės rimtų veiksmų ir skaidrumo srityje. Jau buvo paminėtos naujas skaidrumo registras, ten yra įtraukiami lobistai, nurodoma, e, kieno pavedimu jie veikia, kieno ištekliais naudojasi. Nuo šių metų gruodžio pirmos dienos e, e, komisijos nariai, kabineto nariai ir generaliniai direktoriai turi viešai paskelbti visus susitikimus e, lobistų internetinėje svetainėje. Taip pat mes didiname ir komisijos narių informuotumą. Rengiame uh, informacinius mokymus kabineto nariams, komisijos nariams, e, tam, kad visi kuo puikiausiai suprastų jiems tenkančią atsakomybę. Aš su nekantrumu laukiu e, kitų prezentacijų, kitų svečių pasisakymo. Aš manau, kad Mūsų visi veiksmai yra pagristi įsipareigojimais. Ir, kaip žinia, mes visą laiką e, e, siekiame e, dirbti kiek įmanoma geriau. Labai ačiū. Dėkoju poniai Georgievai už pasisakymą. Netrukus suteiksiu žodį kitiems, kad galėtumėte pateikti klausimus, bet prieš tai norėčiau paprašyti, kad pasisakytų ponas Bliomajer Jis yra konsultantas iš įmonės Blamair ir Sens. 2014 m. rugsėjo mėnesį e, ponas Blamair naujai Europos parlamento kadencijai pristatė e, e, naują komisijai skirtą Elksenos kodeksą. Po to pasisakymo kilo vaisinga diskusija, buvo pateikta daug klausimų. Suteikiu žodį ponui Bliumai, ar prašom. Thank you very much. Dėkoju. Daugelis dalykų, kuriuos norėjau e, paminėti, jau buvo e, išsakyti, paminėti ir anksčiau, būtent kai kalbėjo ponia Georgieva. Taigi, Pritarsiu, kad mes e, norime pagerinti situaciją ir pasimokyti iš savo patirties. Norėčiau paminėti, ką mes, e, kokias išvadas padarėme, peržiūrėdami Elgesio kodeksą ir būtent ko pasimokėme, kur link eisime ateityje. Ir tai pasakytina ne tik kalbant apie Europos komisiją. Manęs buvo užklausta, ar mes negalėtume pagalvoti taip pat ir apie Europos vadovų tarybos e, veiklą, pirmininką. Galbūt jis galėtų taip pat nustatyti, e, kad atsirastų kažkoks sažiningumo užtikrinantis instrumentas. Taigi pakalbėsiu ir apie tai. Labai trumpai. Norėčiau pristatyti būtent tai, ką mes jau padarėme, kalbant apie Elgesio kodeksą ir e, ką darytume ateityje. E, mes dirbame, bendradarbiaujame ir su kitais asmenimis, su pilietinės visuomenės atstovais, akademikais, Lozanos, Helsinkio, Bristolio ir Vazos universitetais. Jie visi prisidėjo prie šios peržiūros ponė Georgieva jau pristatė kodekso e, istoriją. E, mes Būtent e, pradėjome šią analizę 2008-2009 e, metais, kuomet e, bendradarbiavome su biudžeto komitetu, mes peržiūrėjome pirmąjį Baroso kodeksą. Kaip jau minėjote, 2014 metais mus vėl, mūsų vėl paprašė peržiūrėti antrąjį Baroso kodeksą. Ir mes parengėme rekomendacijas, į kurias atsižvelgs Europos komisija. Na, į kai kurias atsižvelgs, o kai kurias dar reikėtų patobulinti. Kaip jau buvo paminėta, e, tas sažiningumo, sažiningumo užtikrinimo sistema nėra baigtinė, reikia nuolatos mokytis iš patirties ir gerinti situaciją. Manau, kad Junkerio komisijoje skiriama daug dėmesio skaidrumui, sažiningumui. Tai yra gūsis nau šviežio oro ir mes, remdamėsi tuo, galime žengti naujus žingsnius. Na, taip pat jau buvo išsakyto komentarų ir apie tai, ką me, ko mes siekiame. Norėčiau pasakyti, kad mes nekalbame apie integratizmą, apie sažiningumo uh, užtikrinimo sistemą, tai yra visiško sažiningumo užtikrinimo sistemą. Empirin, empirinės, empiriniai tyrimai parodo, kad uh, gali nuo to nukentėti veiksmingumas bet manome, kad reikėtų išanalizuoti tai, kas jau buvo padaryta. Ir reikia atsižvelgti kiekvienas iki konkretų kontekstą. Bet kai kuriuose valstybėse narėse jau buvo skopta patirties. Čia matote e, žemėlapį, e, būtent kuriame pristatomos tos e, kai kurios šalys. Kai kuriuose šalyse e, ši patirtis kaupiama jau dešimtmečius. Pavyzdžiui, Kanadoje. Na ir e, mes peržiūrėjome šias sistemas, apžvelgėme jas ir ką, kokie buvo rezultatai. Mes matome, kad ta integrumo, sažiningumo sistema yra kaip dėlionė. Mes randame, nustatome tam tikras taisyklės, pagal kurias yra apibrėžiami standartai, kurių reikia laikytis, taisyklės, tam tikros uh, kurioms esant užtikrinamas sažiningumas. Na ir um, analizuojama, kaip jas reikia suprasti. Pavyzdžiui, yra aiškinamas kodeksas, turime taip pat tenkimo sistemą, interesų deklaravimą. Mm, taip pat turime stebėjimo funkciją, tai yra analizuojama, ar yra laikomas taisyklių. Jeigu taisyklių nėra laikomasi, tuomet pasitelkiame mm, asmenį, kuris nusprendžia, ką e, daryti būtent netitikimo atveju. Gali būti taip pat pastakta ir nuobaudos arba apdovanojimo e, sistema. Ir e, mūsų funkcija taip pat yra ir ataskaitų rengimo funkcija. Mes E, nuolatos teikiame informaciją visuomeniai. Taigi informuojame būtent, kaip asmenys, kurie turi laikytis tam tikrų taisyklių, jų laikosi. Ši dėlionė nėra baigtinė, galbūt reikėtų dar kokiu nors e, papildomų elementų. Buvo Taip pat turėtų būti įtrauktas ir ombudsmenas, galėtų būti įtraukti ir informuojantis asmenės. Na ir kalbant apie elgesio kodeksą, pažangos siekti šioje srityje galime ir dėlionę sudėlioti galima dar ir geriau. Na, šią dėlionę galime pasiekti dviejobų rezultatų. Galime e, siekti būtent Elgesio kodekso tikslų, užtikrinti skaidrumą, sažiningumą ir vertybių standartų laikymasi. Bet e, mes nenorime būti e, sažiningi, skaidrus tik skaidrumo dėlėje arba etiški tik etiškumo dėliai. Ne, tiesiog e, jau buvo paminėta, kad reikia didinti pasitikėjimą Europos projektu. Na, mūsų vertinime rekomendacijose, kurios buvo pristatytos e, jums praėjusiais metais, yra e, nurodyta, kad mes manome, kad e, mes nurodome, kokia yra geriausia patirtis. Taip pat manome, kad galima e, atsižvelgti į geriausios praktikos pavyzdžius, jais e, sekti, taip pat lyginame komisijos veiklą ir kitų subjektų veiklą. Čia matote taip pat taškus, E, kai kurie taškai, kaip matote, yra šiek tiek labiau nutolę, taigi tose srityse dar galima, galime siekti geresnių rezultatų. E, bu, daugelį tyrimų, tyrimų apie etiką yra teigiama, kad e, vadovai, vadovaujantys subjektai turi užtikrinti būtent etiškumą, sažiningumą ir, kaip jau minėjau, dar daugiau galėtume pasiekti. Pirmininkas Junkeris minėjo elgesį, kurio negalima nieko apkaltinti. Taigi reikėtų siekti dar daugiau sažiningumo ir skaidrumo. Na ir baigdamas Dar norėčiau pristatyti kai kurias rytis, kuriuose mūsų manimų galima būtų pasiekti dar daugiau pažangos. Galime dar labiau tobulinti kodeksą. E, vienas iš, viena iš šių sričių yra taisyklės e, dėl, užda, dėl įdarbinimo pasibaigus kadencijai komisijoje įdarbinimui komisijoje. Buvo daromi tyrimai ir buvo nustatyta, kad nuo 81 iki 2009 metų 40 procentų buvusių komisijos narių e, perėjo dirbti į privatų sektorių. Taigi, iš tikrųjų, poveikį jie ir toliau gali daryti didelį ponė Georgieva. Taip pat kalbėjo šią temą ir pastebėjau, peržiūrėjęs posėdžių protokolus, kad 50 procentų posėdžių yra e, kalbama apie veiklą po kadencijos komisijoje. Mes stengiamės įvertinti tai, kaip, kaip, kaip galima suderinti e, įdarbinimą ir po kadencijos e, ir atsižvelgiant į komisiją, į komisijos e, pobūdį, tuo labiau, kad dabar yra skirtingų portfolio yra, yra daug pokyčių ir į tai reikės atsižvelgti. Aš žinau, kad šiame posėdėlė dalyvauja taip pat ir ombudsmeno atstovai. Na, dėl įvertinimo, kaip jau sakiau, yra analizuojamas sažiningumas ir yra atsižvelgiame į tam tikrus e, kriterijus. Reikėtų kokio nors specialiai sukurto etikos komiteto, kuris vertintų būtent šią sritį. Mes galime e, pasitelkti valstybių narių pavyzdį ir trečiųjų šalių pavyzdžius. E, nes kai kuriuose iš jų, pavyzdžiui, Kanadoje, jau 30 mečius nepriklausomai yra peržiūrimas, peržiūrima veikla, analizuojama ar nėra interesų konflikto. Taigi manau, kad ir šioje srityje mes galime siekti pažangos. Jūs minėjote taip pat, kad jeigu nėra užtikrinamas sažiningumas, Na, reikia užtikrinti nepriklausomumą ir drąsų veikimą. Na ir paskutinė dėlionės dalis yra būtent ši. Skaidrumo srityje pažangos buvo pasiekta ir Svetainėje, na, anglų kalba, bent jau svetainės dalis skirta skaidrumui jau veikia. Jūs e, e, pamatysite, kas yra ad hoc etikos komiteto nariai. Jie priima svarbius sprendimus. Ir toje pačioje svetainėje yra taip pat talpinama informacija mm, surinkta per posėdžius, tai daroma kas savaitę. Na, negalime peržiūrėti ties iki, nepatogu žiūrėti į tas protokolus, atskiruose puslapiuose būtų gerai viską patalpinti e, į e, viename puslapyje. Na ir paskutinis e, dalykas svarbu atsižvelgti į patirtį valstybėse narėse. Europos parlamentas analizuoja Elgesio kodeksą jau daugelį metų. Ir mes e, rekomenduojame e, aptarti šį klausimą, pasitelkti peržiūr, e, taikant peržiūros mechanizmą, pasitelkti taip pat ir pilietinę visuomenę, galvoti, kaip būtų galima situaciją gerinti dar labiau ir kaip galėtume siekti nustatytų tikslų. Na ir aš tiesiog pamiršau, kad norėjau pakalbėti taip pat apie Europos vadovų tarybos pirmininką. Kalbėsiu trumpai. Jau buvo imtas šios iniciatyvos ir anksčiau. Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad reikėtų viešo E, viešo registro dovanų, kurios yra padovanomos Europos vadovų tarybo, tarybos vadovui, pirmininkui. Kam reikia būtent šiam asmeniui skirto Elgesio kodekso? Sutartyje yra konkrečios nuostatos, kuriomis remiantis iš esmės toks kodeksas galėtų būti Ir e, ten yra nuostata taip pat, kad e, jį būt, galima būtų atleisti, jeigu jo elgesys būtų netinkamas, bet niekur konkrečiai neapibrėžiama, ką jis turėtų padaryti, kad jo elgesys būtų laikomas e, netinkamu. Tam, kad jis būtų apkaltintas. Taigi tikrai galime teikti, kad galėtume parengti kokį nors paprastą, nesudėtingą kodeksą. Dėkoju. Thank you, uh, Mr. Blumek. I, uh... Dėkuoju Jums. Norėčiau pateikti Jums klausimą. ponas Haurigija Tondo. Buvo labai įdomu išklausyti pasisakymus ir e, aš vis tik tai nustebau klausydamas, kad Europos vadovų taryba tai yra didžiulė e, jėga Europoje nebuvo paminėta. Per pastarusius šešerius metus politinė tarybos gale yra, yra išaugusi daug didesnė negu anksčiau. Komisija e, savo Elksenos e, kodeksų žengė į priekį, kaip kalbėjo ponė Georgieva, tačiau tarybos politiniai atstovai turi daug pagundų. Ir ten tikrai sprendžiama dėl daugybės dalyko. Nepamirškime, kad nesame tarsi trijų rūmų sistemoje. Mes veikime Europos parlamentas, komisija ir taryba. Jeigu taryba nepatvirtina ko nors, tai nieko ir nepavyksta. Ir per pastarusius šešius metus su ekonominė e, krize e, taryba nepaprastai sustiprino savo galės. Taigi norėčiau paklausti, e, tiksliau norėjau paklausti prieš pas, mūsų paskutiniam prelegentų ištariant paskutinius žodžius apie kontrolės sistemą elksenos kodeksas nacionalinio atstovų ir pačios tarybos. Ar taikomas kažkoks elksenos kodeksas jiems? Kitas dalykas - ryšiai tarp pilietinės visuomenės ir jėgos kontroliuojant. Ištudiant kontrolę, manau, kad e, įmonės. Mes turėtume galvoti apie didelės įmonės. 21 amžius mums kasdien rodo, kad daug sprendimų, kurie yra susijęs su piliečiais, neprimami tik politinės valdžios, taip pat didelės korporacijos prisideda prie to. Pavyzdžiui, e, į įmonių fiskalinė atsakomybė. Dabar labai daug kalbam apie tai po LuxLeaks skandalo. Aš jau pavargau nuo tos propagandos socialinės, e, kurią matau iš įmonių pusės. Socialinis marketingas, tuo užsima didžiulės bendrovės. Tuo pačiu metu jos yra didžiausios e, sukčiautojos, jos e, nesumoka mokesčių finansų ministerijoms, nacionalinius išdus. Taigi reikėtų taip pat galvoti apie Elgesio kodeksus didžiųjų bendrovių, kurios, noriu pakartoti, taip pat turėtų būti pavaldžios tam tikriems e, pilietinės visuomenės reikalavimams ir atlikti e, tam tikras prievolės piliečių atžvilgių. Kai kurios šalys, kurios minimos ataskaitose, yra parengusios e, kur kas griežtesnius elgsenos kodeksus kontroliuojant e, didelės bendrovės. Ypač dėl informacijos skaidrumo apie e, prievalę socialinės. Ir ką Jūs apie tai galvojate? Dėkuoju, gerimas kolega. Dabar ponas Durant. Dėkuoju, gerbiam pirmininkė. E, sutinku su tuo, kas e, bus, buvo pasakyta ir e, norėčiau būti toks pat optimistas kaip ir jūs, gerbiama komisijos narė, dėl institucijų Europos Sąjungos pasitikėjimo jomis krizės kontekste, bet ponė Spinelį kur kas filo, labiau filosofiškai pasisakė. Mes gyvename labai sudėtingą laikotarpį mūsų demokratijai. Tai yra sudėtingas laikotarpis mums. E, labai sunku suvokti, kokie yra interesai mūsų darbe, koks yra mūsų autoritetas ir visiškai pritariu jums skaidrumas yra principinis klausimas, atsakomybės klausimas ir pasakyčiau, kad kova su interesų konfliktu yra ne kažkoks fakultatyvinis dalykas, tai yra privalomas dalykas ir mes turėtume būti pragmatiški. Ponas Bliumeris kalbėjo apie tai, kaip mes galėtume laipsniškai žengti link kažko ir pagerinti padėtį. Ponui Timermansui aš jau pateikiu porą klausimų, bet jis mane nukreipė į jūs, taigi man labai malonu jūsų dabar paklausti tų pačių dalykų. Du praktiniai dalykai. E, teisės reikalų ir konstitucinių reikalų komitetai, e, e, tarsi tuose komitetuose iškyla tie dalykai, nes tarsi pingpongas vyksta tarptų dviejų komitetų dėl tam tikrų klausimų apie tarp institucinius reikalus. Pirmiausiai, ne interesų konfliktas, bet uh, elksenos uh, kodeksas komisijos narių 1,3, 1,5 taisyklės. 1,3 e, ta taisyklė leidžia įvertinti komisijos narių e, interesus, bet tai yra asmeniniai interesai. E, bet to paties kodekso straipsnio, pirmo straipsnio šešta dalis sakoma, kad galima pasižiūrėti ne tik į asmeninius interesus, bet ir šeimos interesus. Ir atsiranda gana paradoksali situacija, ypač juristams, ką daryti. Kaip gali būti, kad galima uh, žiūrėti tik į asmeninius interesus ir kai aš ne visuomet pasitikiu tik etikos e, dalykais, tik švelniuosiamis teisės normomis. Taigi, uh, kartais dėl tam tikrų dalykų žiūrima tik į asmeninius interesus, o dėl kitų aspektų galima tikrinti ir šeimos narių interesus. Kaip suderinti tą dalyką? Ir antras dalykas, tuoj baigsiu, nes norėčiau atimti laiko atsakymui. Tyrimo klausimas Kokį vaidmenį modernioje demokratijoje vaidina parlamentas? Mes pagal teksto reikalavimus tyrėme ką? Ar komisijos nariai e, užpildė interesų deklaracijas ir tai yra formalus tik tai dalykas? Ar mes, kaip ir kitur, galima kelti klausimų dėl platesnių dalykų? Ar nėra kažkokių dalykų, ar galėtumėte jūs kai ką patikslinti? Bet mes pagal tekstus, kurie egzistuoja, neturime tarsi, e, negalime to daryti. Neturime galių. Ir ar, ka, kaip, kaip daryti, kad mes realiai galėtume e, atlikti tyri, tyrimą, įsigilinti, angliškas terminas partos scrutiny, atlikti priežiūrą uh, kad tokiu būdu mes užtikrintume, jog komisarai galės e, būti atsakingi už tam tikrus dalykus ir kad nebus jokių šalia interesų. Labai ačiū, ponė Diura, man atrodo, jūs labai aiškiai apibendrinote mūsų diskusiją ir tos klausimus Teisės reikalų komitete mes keliame nuolatos. Yra labai sudėtinga, pavyzdžiui, apibrėžti šeimą, šeimos narius. Tai yra papildoma E, problema. Dabar ponė Spinelė. Ponė Spinelė, aš seku ir laiką, taigi prašyčiau kalbėti trumpai, nes dar dvi darbo grupės turi padirbėti. Abastal. Na, norėjau pasakyti, kad mane šiek tiek nustebino ta tyla, tai yra, kad mažai dėmesio skiriama tarybai. Dar ir todėl, kad tarybos galios e, e, labai padidėjo. Na ir norėjau tik e, pridurti prie to, kas buvo pasakyta apie tarybos galės yra tai, kad taryba atsakinga už tarp vyriausybinius susitarimus, o tų susitarimų niekas jau nekontroliuoja, nei nacionaliniai parlamentai, nei Europos parlamentas, todėl kad jie neįeina į Europos Sąjungos rule of law. Na, mes turėtume rūpintis ir šias rytimi, todėl kad mano manimu čia bus labai mažai skaidrumo e, ateityje. Dėkuoju. Merci, Madame Spinelli. Madame Gresle. Ačiū toliau, pane Gresle. Ačiū. Aš tikiuosi, kad salėje sėdi tarybos atstovai ir viską užsirašinėja. Biudžeto kontrolės komitetas e, yra vertinamas kaip pats griežčiausias iš griežčiausių, bet aš nemanau, kad mes esame jau tie patys blogiausi. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl Elksenos kodekso. Ar yra numatyta e, peržiūrėti Elksenos kodeksą, įvertinti sukauptą patirtį, pagalvoti apie papildomas priemonės? Aš manau, kad tai tikrai turėtų nusipelnyti mūsų dėmesio. Ačiū que j'ai demandé à Madame euh, la Commissaire de. Norėčiau paprašyti komisijos narės atsakyti. Labai ačiū. Iš tikrųjų, manau, kad e, tokia diskusija, ko gero, turėtų vykti kasmet. Šios diskusijos metu mes galime įvertinti padarytą pažangą. Taip galėčiau atsakyti klausimą dėl diskusijų kasmet, aš tam pritariu, apie tai dar padiskutuosiu ir su savo kolegomis. Na, o dabar norėčiau atsakyti į dar keletą klausimų. Aš be abejo negaliu pasisakyti tarybos vardu, bet e, esu tikra, kad ir taryba informacija bus tinkamai perdata. Man buvo adresuota keletas klausimų. Abiejose tose klausimuose buvo raginamas, raginimas komisijai uh, E, imtis papildomų priemonių. Galiu pasakyti štai ką. Užsirašiau, ką jūs pasakėte. E, viską apsvarstysime. Galiu pasidalinti ir asmeninę patirtimi, kodėl nėra taip jau paprasta atsakyti į jūsų antrą klausimą. Dėl to, kaip būtų galima vykdyti e, tą priežiūrą, skrutinį. Kai aš dirbau pasaulio banke, Ta institucija žengia labai progresyvų žingsnį dėl informacijos atskleidimo, labai info, in, išsamios informacijos atskleidimo. Ir tuomet e, profesionalus ekspertai vykdė priežiūrą, viską peržiūrėjo, vis dėlto buvo e, išsaugotas informacijos konfidencialumas. Ta e, informacija, kuri buvo paskelbta, E, nebuvo visa informacija, kurią privalėjo atskleisti Pasaulio banko pareigūnai. Kodėl? Jeigu, pavyzdžiui, būtų atskleista e, labai e, išsami finansinė informacija viešai, tai galėtų kelti problemų. Įsivaizduokime, kad štai yra Bulgarijos pilietis. Aš esu Bulgarijos pilietė, turiu šeimos narių Bulgarijoje. Uh, Bulgarijoje dar nemažai reikia padirbėti, kol bus įvyktas nusikalstamumas. Ir štai jeigu dabar būtų atskleista informacija apie tai, kur gyvena mano šeimos nariai arba kokio turto jie turi, tai galėtų jiems kelti pavojų. Todėl Kalbant apie e, informacijos atskleidimą ir priežiūrą, taip turėtų būti atskleidimą turėtų būti taikomi labai aukšti standartai, bet antra vertus reikėtų užtikrinti ir saugumą, asmenų saugumą, turto saugumą. saugumą. Taigi labai sunku nubrėžti takoskirą. Kiek tos informacijos reikia skelbti? Mes siekime kiek įmanoma didesnio skaidrumo, norime visai aukščiau savo užsikelti e, kartelę. Matėme skaidrę. E, E, kreivę, kur buvo raudoni taškiukai ir buvo sakyta, kad dar nemažai reikia patirbėti, kol pasieksime žalėją kreivę. Bet yra ir e, tokių narių, e, kurie vis dar yra žemiau raudonų komisijos taškiukų. Mes tikrai norime siekti pažangos. Bet tikrai nenorėtumėm, kad e, visą tai atneštų nepageidaujamų pasiekmių ir kad susikurtų dar daugiau problemų. Taigi galiu Jūs patikinti, kad ir toliau veiklą šią srityje tęsime. Ir kai tik turėsime kokios nors naujos informacijos šiais klausimais, tikrai iš karto ją Jums ir pateiksiu. Dėl ataskaitų teikimo. Manau, kad tai yra e, naudingas instrumentas. Aišku, kila klausimas dėl papildomos biurokratinės naštos. Gal kiekvienais metais reikėtų surenkti dialogą vietoj papildomo ataskaitų teikimo. Man atrodo, kad tai būtų tikrai prasmingas, prasminga išeitis. Būtent dialogas. Man atrodo, kad e, toks struktūrinis dialogas būtų tikrai veiksmingas. Ačiū. Ponas e, Bloomberg, ar norite e, sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta? Right. Yeah. So, just in relation to what uh, Ms. Georgieva um, just um, mentioned, Norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo ką tik tais pasakyta, ką pasakė pane Georgieva. Iš tikrųjų, ne visose valstybėse narėse taip smarkiai pasistumėta į priekį, kuriant etikos infrastruktūrą, kaip kad komisijoje, bet kai kurios kitos valstybės narės lenkia komisiją. Be abejo, mes e, nesilyginame su kitais Nesakau, kad mes e, norime būti patys geriausi, bet vis dėlto e, yra tokia valstybė narė, kuri kreipėsi į komisiją, sakydama, kad ir ji nori panašio, panašaus elgsenos kodekso. Štai Vokietijoje, mano e, kilmės šalyje, šiuo metu irgi vyksta diskusija šiais klausimais. Komisija teikia ataskaitas apie begalę dalykų Aš vis dėlto nemanau, kad komisijai būtų didžiulė papildoma biurokratinė našta, jeigu jai tektų paskelbti dar vieną nedidukę ataskaitą bent kartą per metus apie tai, kaip yra įgyvendinamas Elksinos kodeksas. Tai galėtų būti apibendrinanti ataskaita, nemanau, kad tai sukurtų labiau didelę papildomą naštą. Dėkuoju, baigėme dabar nagrinėti klausimus antroje darbo grupėje. Man atrodo, kad tai buvo labai E, įdomu, nežinau, ar stiklinė pusiau pilna, ar pusiau tuščia, bet reikia dar e, tikrai atlikti daug darbų ir e, labai gerai yra pakalbėti apie tuos dalykus kartu, pamastyti kartu. Aš dar labai noriu paskutinę pastabą pasakyti. Kalbame apie etiką, apie skaidrumą, vientisumą, sažiningumą nes e, norime, kad piliečiai pasitikėtų ES institucijomis, bet nepamirškime, kad egzistuoja politika, kompetencija e, e, ir e, reikia galvoti apie tą aspektą. O dabar perduodu pirmininkavimą. O atsiprašau dar ponę Georgievą. Noriu labai aiškiai pasakyti, aš noriu, kad mes e, būtume tikrai visi labai sąžininkai. Tie e, žali taškeliai, kur buvo skaidrė, mes noriu, aš noriu, kad visi tokie būtų. Pone Hübner, kuri perima pirmininkavimą kitai grupiai. E, labai svarbu pakalbėti ir apie kitą dalyką atsakomybę institucijų uh, ir pasikeimo stiprinimas, taip pat etiniai klausimai, kurie susijęs su lobizmo veikla ir e, ES skaidrumo registru. Jūs tikriausiai žinote, kad dabartiniai komisijoje prioritetas šiais metais yra e, įdėkti privalomą lobistų registrą. Žinome, kad taryba kol kas neturi aiškios bendros pozicijos. Dėl to mes taip pat žinome, kad jeigu pasižiūrėsime į E, valstybių narių įstatymus dėl e, apie lobizmą ir e, privalomybę ar ne. Tai yra skirtinga padėtis. Parlamente, man atrodo, jau tris kart buvo raginama įvesti privalomą lobistų registrą. Tai buvo daroma rezoliucijomis, pranešimais 8, 11 metais ir 14 prašoma buvo pakeisti tarp institucinį susitarimą atitinkamai. E, pakalbėti apie šios klausimus mes pakvietėme tris asmenis. Pirmiausia, turime Europos e, e, žmogaus teisų vyriausiąją pareigūnę Emilijų Orailį ir suteiksime ją pirmąjį žodį. Manau, kad galime skirti 10-12 minučių kalbėtojų, kad liktų laiko ir paskui diskusijai. Labai ačiū, gerbiami nariai. Norėčiau padėkoti konstitucinių reikalų pirmininkiai, poniai Hübner, kad uh, pakvietė mane šiandieną. Aš prieš metus lankiausi pas jūs, kai kalbėjome apie integralumo tyrimo e, paskelbimą pradžią ir mes e, žinome, kad ES institucijos siekia užtikrinti aukščiausius skaidrumo standartus, o atliktas tyrimas buvo labai svarbus, e, norint įvertinti pasitikėjimą institucijomis. Mano institucija, ombudsmeno institucija, buvo viena iš institucijų tyriama. Ir e, mes, aš pakalbėsiu apie porą svarbiausių rekomendacijų, mes patvirtinome vidinės, vidinių informatorių taisyklės, ir taip pat paprašėme duomenų apsaugos pareigūno e, išreikšti savo nuomonę apie procedūras. Taip pat e, rašėme kitoms dešimčiai institucijų ir prašėme informacijos apie tai, ką jos e, nuveikė šioje svarbioje srityje. Pirmasis Elgėsio kodeksas ombudsmeno buvo paskelbtas. Aš turiu ne tik tai kalbėti, bet ir veikti savo pažadus įgyveninti. Mūsų tikslas yra skatinti sažiningumą ES institucijomis ir tai susijęs su įvairiais dalykais. Kaip kiti sakė, aš manau, kad ES turėtų įdėkti ir gyveninti aukščiausius sažiningumo standartus ne tik pati savo, bet ir visam pasauliui. E, žinau, kad dinamiškoje pilietinėje visuomenėje, kurios įtaka padidėjo informacijos technologijų revoliucijos pagalba, atsiranda vis daugiau institu... reikalavimų institucijoms būti atviroms, skaidrioms ir kai kurie iš tų reikalavimų bus įgyvendinti, bent jau kai kurie. E, toliau ES siekiai prekybos energetikos kaiminės sąjungos e, srityse, investicijų darbo vietų kūrimo srityje reikalauja e, ats, didesnės atskaitomybės skaidrumo primant sprendimus tose srityse. Ir e, piliečiai turi žinoti, kas e, įtakoja tos sprendimus. Bet kas, kas praleido tiek laiko Bruselėje, žino, koks svarbus yra lobizmas. Užtenka ateiti Europos, Sąjungos, Europos parlamento pastatą, kad suvoktum, kiek daug žmonių ateina kasdien čia, e, nes eilės žmonių laukia užsiregistruoti į lobistų e, skaidrumo registrą. E, tai yra susi... piliečiai turi teisę būti atstovaujami ir turi teisę bendrauti su tais, kurie priima sprendimus susijusius su jų gyvenimu. Taip pat uh, E, ir verslo atstovai, bet mes kaip piliečiai turime žinoti, kas yra lobistai ir užtikrinti, kad e, būti tikri, kad viskas yra daroma skaidriai ir nešališkai. E, siūlant teisės aktus yra labai daug interesų paliečiama ir pilietis turi turėti galimybę matyti, kaip atsiranda rezultatai, kitaip būtų paneigtos jo pagrindinės teisės. Uh, Aš pradėjau tyrimą į taip vadinamą e, besisukančių durų reiškinį Europos komisijoje. Žinau, kad tai dėlis iššūkis visoms institucijoms ir agentūroms, bet manau, kad daugelis struktūrų žiūri komisiją kaip į e, kelrodę žvaigždį ir puikų pavyzdį. Komisija, e, reikia stebėti, kaip komisija e, tvarkosi su galimais interesų konfliktais, kaip vyresniai, kaip vyresniai pareigūnai išeina į privačią struktūras ar visam laikui, ar e, tik tai padarytum petrauką savo e, karjeroje, komisijoje. Mes e, turime e, užtikrinti, kad net susidarys situacija, kai bus pakengta strateginiams interesams, kaip pavyzdžiui privatiems interesams e, bus naudojama vidinė informacija ar buvusių ES pareigūnų kontaktais bus naudojamasi e, savanaudiškais tikslais. Yra nustatyta keletas priemonių ir aš komisijai siūlyčiau jas įdėkti. Vienas svarbiausių e, pasiūlymų yra tas, kad komisija internete turėtų skelbti visą informaciją apie vyresniuosius ES pareigūnus, nurodant jų pavardės, kurie e, pradeda dirbti ne ES administracijoje privačiame sektoriu. Taip pat raginu e, komisiją griežčiau tirti tų besisugančių durų atvejus. Ponas Bliumeris jau apie e, tai kalbėjo, kalbėdamas apie komisijos narys, ne visuomet yra aišku, ar pareigūnai, kurie pateikia informaciją, informacija, e, ar atsižvelgiama į visą informaciją, priimant tam tikrus sprendimus. Pavyzdžiui, kartais e, nėra paaiškinama, kodėl nutariama imtis tam e, tikrų pareigų. Mūsų nuomonė reikia e, taikyti prievolę e, pranešti apie vyresniųjų pareigūnų, buvusių vyresnių pareigūnų e, darbo vietas e, kitose struktūrose privačiame sektoriuje. Tai e, sutvirtins pasitikėjimą ES institucijomis, e, valdininkais ir taip pat reikia užtikrinti, kad e, tokie pereimai dirbti kitur ne sukeltų interesų konflikto, nes ta besisukančių durų politika gali reikšti ir tam tikrus korupcijos elementus, bet mes turime užtikrinti, kad tokių situacijų nebūtų Briuselėje ir aš, kaip e, turinti priežios galių, imsiuosi tam tikrų veiksmų. Aš nu, norėčiau pasidžiaugti, kad komisijos narė Georgieva puikiai supranta tuos dalykus, kaip šiandien rytą e, išgirdome. Aš taip pat e, džiaugiuosi, kad pradėta. E, pradės tyrimą savo iniciatyvą dėl ekspertų, komisijos ekspertų grupių nepriklausomumo, nes jie vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį plėtojant ES teisėkuros politiką. Labai daug kas padaryta didinant skaidrumą e, ir e, reikia dar toliau dėkti labiau subalansuotą stovimą tose ekspertų grupėse ir daug ką e, reikia nuveikti šioje srityje. Yra atliktos viešos konsultacijos ir matoma, kad dažnai e, sakoma, jog yra e, palankiau e, viskas didžiosioms įmonėms. Manau, kad komisija turėtų užtikrinti tų ekspertų grupių labiau subalansuotą sudėti ir taip pat e, taikyti griežtesnius skaidrumo standartus. Reikėtų vertinti e, gyvenimo aprašymus ekspertų, skelbti juos internete. Ir ta informacija turi būti kaip galima išsamesnė. Aš e, laukiu komisijos atsakymų mūsų pasiūlymus šioje srityje, kurie turėtų būti paskelbti balandžio 30 dieną. Dėl skaidrumo registro aš e, siūlau, kad dabartinis savanoriškas registras būtų tikrai griežtesnis, kad, e, nes kiekvienas pilietis, kuriam įdomu, tai e, ir toliau stebėsis, ko, stebėsis kodėl e, ES institucijos nenurodo, kas užsima lobizmu ir e, kuriais tikslais. Aš džiaugiuosi tuo, kad Junkerio komisija jau ėmėsi tam tikrų veiksmų e, dėl registro sugriešinimo ir tikiuosi, kad bus dirbama toliau. E, jeigu interpinstitucinis e, susitarimas neduos rezultatų, reikės galvoti, kaip griežtumą pasiekti kitomis priemonėmis. Skaidrumas atskaitomybė yra labai svarbus dalykai ir aš atlikau tyrimą dėl skaidrumo susijusio su TTIP dėrybomis. E, imtasi jau taip pat tam tikrų e, veiksmų dėl desnio skaidrumo. Aš manau, kad e, piliečių reikalavimai, kurie tampa vis garsesni ir tiesesni, E, kurie skamba vis garsiau socialinės kitos žiniasklaidos pagalba, užtikrins kur kas skaidresnės ir labiau atskaitingas struktūras ir tai taps kasdieninio darbo imperatyvu. E, piliečiai turi pasiteiti visomis institucijomis ir agentūromis, ne tik komisija. Dar prieš baigdama norėčiau pasakyti, kad mes rengsime. E, gegužės 11 specialų renginį, kuriame dalyvaus e, vicepirmijos Timmermans e, Transparency International atstovai. Kalbėsime apie skaidrumą ir visi kviečiami dalyvauti. ES administracija siekia užtikrinti legitimumą savo veiklos. Jau standartai galioja, e, kai kur labai griežti, jie griežtesni už valstybių narių standartus, bet mes turime užtikrinti auksinį standartą skaidrumo, nepriklausomumo ir integrumo integrumo. Mes e, gyvename labai gerai išsivyščiusioje e, pasaulio dalyje, kuri yra tam tikrą prasme privilegijuota ir mes turime plėtoti labai griežtus standartus, kurie tai išsaugotų. Dėkoju, suteiksiu žodį profesoriui Daniel Gegen, kuris atstovauja Europos koledžui. Dėkoju, Pone pirmininkė, aš turiu PowerPoint prezentaciją. Taigi norėčiau pristatyti, aš esu nu, lobistų atstovas, esu profesionalus lobistas, tai darau jau 40 metų. Aš pradėjau nuo Europos cukraus pramonės, po toliau, toliau buvo Kopė Kodžeka generalinis sekretorius, 96 metais tapau konsultantu. Uh, Na ir e, dabar e, taip pat esu išleidęs ir knygų, anksčiau dirbau e, kitose vietose, taip pat ir Paryžiuje. Ilga karjera leidžia sukaupti patirties. Aš prisimenu, pirmąjį klausimą, kurį suorganizavo Europos parlamentas dėl skaidrumo ir lobizmo. Tai buvo 1992 metais, tai buvo labai seniai. Salėje buvo tikrai labai daug žmonių. E, na gal turbūt dėl to, kad buvo mažas netaip griež, griežtai e, tikrinami svečiai. Aš e, radau e, šio klausimo išvadas. E, ir manau, kad galbūt jums būtų įdomu išgirsti, apie ką buvo diskutuojama prieš daugiau negu 20 metų. Taigi, reikėtų pasakyti, kad pirmasis klausimas buvo skirtas kovai su korupcija ir rasti e, ir sprendimui rasti e, problemai, kurie iškilo būtent, kai buvo pavokti dokumentai. Dabar tikrai manau, kad daug mažiau yra korupcijos ir pavogiamų dokumentų atveju. Na, bet ką galima būtų pasakyti apie tas išvadas? Bendras klausimo susitarimas buvo tai, kad interesų grupės turi gana didelį vaidmenį, jų vaidmuo yra svarbus. Antra išvada yra tai, kad verslas, e, nevyriausybės organizacijos, vietos institucijos, visi šie subjektai iš tikrųjų yra lobistai, yra lobiai. Taigi lobizmo par, par, parametras yra didelis. Na ir turbūt prisimenate Rot Bernan, Ber, Berent. Ji teigia, kad ne, nebūtina atskirti gerus lobistus nuo e, blogų lobistų. Teisingas standartas ir pagal kurį reikia vertinti yra profesionalumas. Taigi, mes visi e, pritarėme privalomam lobizmo veiklos reglamentavimui. Kitose skaidrėse Aš išsamei analizuosiu būtent e, lobizmo reglamentavimą. To buvo paprašyta, pavyzdžiui, Čekijoje. Čekijoje prieš kelias savaitės buvo paprašyta išanalizuoti šį e, reglamentavimą. Taigi, šio projekto iniciatorė yra ponia Jermanova. Ji yra pirmoji Čekijos parlamento vicepirmininkė. Taigi, šiandieno diskusijos yra tikrai labai svarbios valstybėms narėms. Ką matote šioje skaidrėje? Paprastai Europoje lobizmo reglamentavimas yra gana mažas valstybėse narėse. Čia matote Prancūziją, Jungtinę karalystę Egipte ir taip toliau. Šta šalis, kuriuose tie, tie standartai nėra labai aukšti. Na, o virš žaliosios juostos matote, pavyzdžiui, e, Kanadą, Prancūziją ir taip toliau. Na, o žalioji linija mano ir ponos Jarmanovos nuomonė būtų tas reikiamas standartų lygis. Toliau matote mūsų analizę, lobizmo analizę. Ką reiškia lobizmas? Visų pirma, kokie, su kokiais klausimais lobizmas yra susijęs? Pavyzdžiui, su teisės aktų leidimu, su reglamentais, reguliavimu, leidimais. Na, o kas pasakytina apie kompetenciją? konkurenciją ir antidempingą. Taip, lobizmas apima būtent ir šias sritis, kuriuose bendradarbiavama su teisininkais. Mes norime, kad ir teisininkai būtų traukti į, į registrus, į privalomą šią veiklą. Uh, Taigi, kalbant apie lobizmą, reikia apimti visas šios rytis, taip pat ir subsidijas. Vis dėlto lobizmas yra viešųjų reikalų dalis. Ir susijęs, pavyzdžiui, su stebėjimu, reikia stebėti dokumentus, par, par, parlamento komiteto veiklą, tai nėra lobizmas. Na, gal, taip pat mm, teisinė analizė nėra lobizmas, tai yra viešųjų reikalų e, sritis. Taigi manau, kad lobizmo reglamentavimas turėtų susitelkti tik ties lobizmo veikla, būtent viešuosiuose reikaluose. Kitoje skaidrėje matote, ką e, mes e, manome, kad reikėtų, kokią informaciją reikėtų pateikti apie lobizmą. Tiesioginius ir netiesioginius kontaktus su oficialiais ir išrinktais asmenimis, pozicijos dokumentų rengimas, interesų atstovavimas konferencijose, posėdžiuose ir ryšiai bei žiniasklaida. Taigi tai ir yra sritis, kurias reikėtų reglamentuoti, kalbant apie profesionalius lobistus. Na, o dabar dar dėl skaidrumo registro. Mano manimu, jį reikėtų pagerinti. Visų pirma, regist... įsirašymas tą registrą, užregistravimas turėtų būti privalomas. Jis turi būti taikomas visiems lobistams, taip pat ir teisininkams. Kai teisininkas dirba, pavyzdžiui, su antidempingo dokumentais, jis nieko ne, neturi, ne, neturi atskleisti informacijos, na, o aš, jeigu dirbu toje srityje, ją turiu pateikti. Tai yra neteisinga, nesažininga. Taip pat reikėtų daugiau tikslumo apie veiklos rytis, informacija, apie kurią turėtų būti atskleista. Dabar šis rytis nėra aiški ir mums reikėtų daugiau iškumo. Jau daug metų ir dešimtmečių aš skatinu įkurti profesionalią lobisto asociaciją, gildiją. Labai svarbu, kad mūsų profesijos atstovai galėtų uh, tinkamai organizuoti savo veiklą ir visi lobistai turėtų būti užregistruoti tame toje asociacijoje. Taip pat, mano manimu, reikėtų e, sisteminių patikrinimų ir sankcijų. Dabar yra, nėra jokių sankcijų ir labai švelni kontrolė. Taip pat turi būti vykdoma e, bendra institucijų e, registro priežiūra. Vieną skaidrę skyriau besisukančioms durims, jau apie tai buvo kalbėta, tai kalbėsiu trumpai. Jūs turbūt žinote, kad reikėtų atskirti e, teisiškus dalykus nuo etiškų Mes apie tai jau girdėjome ir anksčiau. Pavyzdžiui, kai kurie valstybės tarnautojai iš komisijos perėjo privatų sektorių kolegiai leidus. Tai buvo tikrai visiškai legalu, bet mano manimo tai buvo visiškai neetiška. Taigi skirtumas yra labai svarbus. Vis dar susidurėme su tokiais atvejais, Gali būti, kad valstybės tarnautojas, nacionalinis arba Europos tarnautojas po penkerių metų komisijoje staiga nusprendžia tapti konsultantu. Ar galime tai leisti? Bet mano manimu, tai neetiška. Taip pat tai nesažininga, kalbant apie konkurenciją. Ir lobizmas yra e, darbas. Ir jeigu kas nors, e, kas laiko save lobistu, neturi reikiamų įgūdžių, tai e, daro blogą, tai kenkia mūsų visų įvaizdžiui. Na ir mano paskutinė skaidrė yra apie tai, kas jau buvo šiandieną pasakyta. Žinoma, reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, bet e, tai yra e, dvipusės, e, tai yra lasda, kuri turi du galus. Tai turi būti abipusis bendradarbiavimas. Manau, kad institucijos turi užtikrinti skaidrumą. Ta mėlyna dalis yra trišaliai E, dialogai, o raudona dalis yra antriniai teisės aktai. Vis dėlto trišaliai dialogai, trilogai yra neskaidrus. Labai sunku prieiti prie jų e, dokumentų. Ir šiais šių posėdžių metu yra skatinama priimti e, tuos deleguotusius įgyvendinimo teisės aktus, tai yra antriniai teisės aktai, kurie visiškai neskaidrus. Taigi manau, kad teisės aktų leidėjams Europos parlamentui palaikant, e, Reikia siekti daugiau skaidrumo ir demokratijos, pastelkiant bendrą sprendimų prieimimo procedūrą ir e, ypač to reikia antroje teisėkuros fazėje. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus ir manau, kad reikėtų dar vieno klausimo, uh, kurį surinktų tie patys komitetai ir tai galėtų būti būtent klausimai skirti šiems e, antriniams teisėms, antrinės teisės aktams. Labai ačiū. Toliau Rač Čeri, Dublino švenčiausios trybės kolegijos docentas ir buvęs Europos tarybos Venecijos komisijos ekspertas. Pasisakysančių e, kolegų prašyčiau kalbėti trumpiau, kad dar liktų laiko ir e, e, diskusijai. Galbūt panas Čeri galėtų pasisakyti e, tik dešimt minučių. Aš dirbu tarybės koledže Dublinė ir noriu pristatyti ES padėtį tarptautinė e, architektūra. Tai susijęs su ankstesnė diskusija apie e, e, mokslinio tyrimų grupės. Buvo atliktas tam tikras tyrimas. Dublinė mes dirbome su keliais kolegomis ir pasakysiu, kad E, pirmiausia pasakysiu, kas yra lobistinė veikla mūsų nuomonė. E, manau, kad labai sunku e, apibriežti, ką tai reiškia, bet mes apibriežėme tai kaip keletą grupę tam tikrą veikėjų, kurie nori įtakoti sprendimų prieimimą, tam tikrus politinius sprendimus. Ir jie savo įtaką tambo, bando arba pakeisti tas politinės priemonės galiojančias arba išlaikyti esančią padėtį. Dabar skaidrumas, atskaitomybė viešoje, viešoje politikoje. Reglamentavimas lobistų veiklos susijęs su mintimi, kad politinės sistemos turi tam tikras taisyklės ir lobistinės grupės turi e, laikytis jų e, priimant sprendimus E, vėliau išsameu pristatysiu tas lobistų grupės, bet svarbiausias dalykas yra skaidrumą užtikrinti politinius sprendimus primant ir laikytis tam tikrų kodifikuotų e, taisyklių. Dar kas labai svarbu prisiminti, kad jeigu pažeidinėjimas yra taisyklės, tai priklausomai nuo jurisdikcijos e, gali būti žmonės net nuteisti kalėti. Reikia, kas e, visuomeniai skaidrumo prasme reikia sutekti, suteikti informaciją apie tai, kas kalba su kuo. Ir Reikėtų taip pat nurodyti, e, su kokiais veikėjais siekia lobistai susitikti ir ar yra sąrašai lobistų, su kuriais galėtų susipažinti nesunkiai piliečiai. Ombudsmenė kalbėjo ir apie e, taip vadinamas besisukančių durų e, nuostatas, kad neleistų būsiems pareigūnams iškart tapti lobistais mes e, Dublinė bandėme išsiaiškinti, kas vyksta tarptautiniu mastu. E, labai nesunku pasižiūrėti atskirai į šalis, bet e, norint atlikti, pasižiūrėti į bendrą vaizdą, reikia atlikti tam tikrus palyginimus ir kartais sunku yra tą padaryti. Mes taikėme analizės metodus, kur atlikome integralumo analizę ir naudojame skalę vertinimo nuo vieno iki šimto. Kuo arčiau e, šimto šalis yra, tuo griežtesnis e, lobizmo, e, lobistams reikalavimai, tuo didesnis skaidrumas. Taip pat yra labai sunku apibrėžti, kas yra tvirtumas vertinant griežtumas Pavyzdžiui, e, gali tai būti siejama su, siejama su informacija, kurią turi pateikti lobistai, taip pat kiek lėšų naudojama, ar egzistuoja elektroninės e, sistemos pateikiant informaciją ir ar viešai skelbiami lobistų sąrašai. E, toliau, ar yra nepriklausoma tam tikra priežios institucija, kuri galimtis priemonių prieš e, pažeidinėjančius taisyklės lobi, lobistus. Taip pat, ar egzistuoja tos besisukančių durų nuostatos. Ir kuo daugiau gaunama taškų už kiekvieną sritį, tuo, e, tuo bendras rezultatas geresnis ir tuo e, sistema, kaip matome, yra stipresnė. E, tokiu būdu bandėme e, objektyviai vertinti skirtingas sistemas ir taip pat pasižiūrėti į skirtingas šalis ir kokia yra jų vieta skalėje. Egzistuoja trys skirtingos reguliavimo sistemos e, žem, žemas reglamentavimas, vidurinis E, aukštas, taigi matote, kaip įvertinta žemiausiai 29 taškais ir už e, gerai reglamentuojamas sistemas suteikėme daugiau negu 60 taškų. Taip pat uh, žiūrėjome, ar turi sistemos potencialą perėti į aukštesnę reglamentavimo kategoriją. Mes pasižiūrėjome skirtingas šalis ir uh, tai atitinka ankstesnį pasisakymą. Uh, bent jau dvasia, matote, kad JAV yra sąrašo viršuje, Kanada šiek tiek žemiau, bet taip pat e, ji priklauso e, vidutinio reglamentavimo sistemoje, JAV aukšto reglamentavimo e, sistemoje, paskui matote valstybės narės vidutinio reglamentavimo sistemoje sistemai priklauso kelios šalis. Jeigu žiūrėsime į bendrą skaidrumo registrą, tai ES yra vidutinio reglamentavimo zonoje, bet jau mažesnis jai suteikiamas balas 30 vienas balas, bet žiūrėjome į tai, kas buvo 96 metais ir 2008, pavyzdžiui, komisijoje ir matėme, kad pasiekta yra pažangos. E, taip pat dėl ES kaip sistemos e, kritika yra ta, kad šiek tiek yra, sto, yra e, stoka to griežtumo pirmiausiai dėl e, lobistų registro, bet lyginant su 96-98 metais tikrai yra pasiekta pažangos. Matote dabar mūsų e, išvadas, kad tvirtumas nuo e, mažo reglamentavimo, žemio reglamentavimo iki vidutinio išaugo nuo 96 metų, nors e, lobistų registras yra savanoriškas, egzistuoja evoliucija tam tikra bėgant laikui. E, Ir e, tai rodo, kad nežiūrint ka, to, kad sistema yra savanoriška, lobistai vis tik tai rimčiau žiūri į reikalavimus ir labiau jų registruojasi. Mes taip pat e, sakome, kad jeigu žiūrėsime į skirtingus sektorius arba į skirtumus tarp įmonių tarp to, tame pačiame sektoriuje, tai 2008 metais pradžioje. E, ir į tendencijas registro atrodo, kad dabar jau kur kas rimčiau žiūrima į atskaitomybę. Kalbėsime apie ES, taip yra daromi teisinga linkme žingsniai, bet iš tos skaidrės matote, ko dar trūksta, bet tikriausiai jūs apie tai girdėjote visą rytą šiandien e, kadangi nenumatomos e, bausmės, e, įskaitant baudas ar kalėjimo bausmės, e, kartais e, nepakankamai rimtai žiūrima į taisyklių laikymasi. Privalomas reglamentavimas, mano nuomonė, yra vienintelis sprendimas, kuris gali būti gerai išeitis. Bet noriu pasakyti, kad jeigu mes įvesime komisijoje, parlamente ir taryboje privalomą registrą, tai klausimas e, kyla, kur vyksta lobizmas taryboje, ne Briuselėje. E, ir jeigu įvestas bus privalomas e, registravimas tai taryboje, tai e, reiškia, kad valstybės narės turėtų lobistams įvesti privalomus registrus. Tai būtų labai įdomu pamatyti, kaip, kaip visą tai atsitiktų. Ačiū. Labai Jums ačiū. Trys kolegos norėtų pateikti Jums klausimus apie moją Juliją Piterą. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Od 20 lat zajmowałam. Ačiū pirmininkė. Aš jau 20 metų e, e, dirbu skaidrumo srityje. Taip pat e, dirbau ir Transparency International Lenkijoje. Iki 2011 metų aš tyriau, kiek skaidrės yra viešosios institucijos, apie tai būtent ir kalbame šiandien. Taip pat aš ėmiausi veiksmų e, dėl lobistų veiklos reglamentavimo Lenkijoje. E, tai, ką išgirdau šiandien, tarsi patvirtina ir tuos veiksmus, e, kurių mes ėmėmės. Jau dabar turime lobistinių įstatymų, e, kurie nenumato kurie nereglamentuoja visų lobistų veiklos aspektų teisėtumo ar neteisėtumo. Kas yra lobistinė veikla? Man atrodo, kad Situacija tikrai nėra aiški. Daugelis e, e, lobistų yra vertinami neigiamai, nes jie gina e, savo interesus, bet lobistinė veikla gali turėti ir teigiamų aspektų, yra bendraujama su išorės pasauliu, su tais asmenimis, kurie negali dalyvauti teisėjų kuros procese. 2010 metais aš prisidėjau prie lobistinės veiklos įstatymų e, Lenkijoje rengimo. Mes e, bandėme rasti ir tinkamus apibrėžimus, kas, e, pavyzdžiui, yra lobistinė veikla. Sakėme, kad lobistai tai yra tie, kurie bando padaryti įtakos valdantiesiems. Tai yra labai Sudėtinga, lobistinė veikla apibriežti yra e, labai e, sudėtinga. Mes taip pat bandėme apibriežti, kas yra profesinė lobistų veikla ir neprofesinė e, lobistų veikla. Ir čia turime tokios pat patirties kaip ir jūs. Tikrai labai sunku apibriežti, kas yra neprofesionali lobistų veikla. Nevyriausybinės organizacijos nenorėjo lobistinę veiklą reglamentuojančio įstatymo. Įvairios institucijos, priekybos rūmai, įmonių asociacijos negali būti formaliai e, apibrieštos arba priešti kaip lobistai. Taigi viskas yra tikrai sudėtinga. Aš nenoriu plėstis be galo be krašto, bet tikrai Džiaugiuosi, kad šita tema dabar gvildenama ir Europos parlamente. Manau, kad po šio klausimo mūsų darbas neturėtų baigtis, atvirkščiai turėtų tik prasidėti. Turėtumėm E, peržiūrėti valstybių narių turimus įstatymus dėl lobistinės veiklos. Štai, pavyzdžiui, Lenkija e, vadovavosi, ėmėsi įkvėpimo iš JAV įstatymo. Nors ir mūsų įstatymas yra labai švelnus, bet mes vis tiek buvome apkaltinti, neva norime sužlugdyti lobistų veiklą. Ačiū pirmininkė. Tikrai uh, E, e, šį rytą vyksta labai įdomi diskusija, sako pane Hautala. Daug, kas, e, daug tų pastabų, kurios buvo išsakytos, yra susijusios ir su mūsų dabartinė veikla Teisės reikalų komitete. Yra atliekamas parengiamasis darbas, beje, jie atliko ir buvusios kadencijos nariai, akademinė bendruomenė. Maždaug apie 2000 metus į šią veiklą įsilėjo ir ombudsmenas. Klausydamasi e, e, šio rytmečio diskusijos, noriu pasitėrauti. Kaip Jūs vertinate tuos instrumentus, e, kurie Jūsų nuomonė turėtų būti gyvendinti? Ar jie kažkada galėtų virsti ES bendrąją administracinę teisę? Junkerio komisija, e, skirtingai negu kad ankstesnės komisijos e, kadencijos, neprieštarauja tokiam įstatymui. Aš manau, kad atėjo pats laikas e, apjungti daug įvairių individualių atskirų elkseno, elksenos kodeksų ir taisyklių. Aš manau, kad reikia uh, viską e, apjungti ir e, norėčiau e, jūs pasirauti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip jūsų pasiūlymai galėtų būti traukti į būsimą ES administracinę teisę. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti vieną klausimą poniai Oryliai, o taip pat ir kitiems svečiams. 2014 metais e, buvo pradėtas tyrimas dėl to, kad komisija. E, ar komisija teisingai parengė e, tabako produktų direktyvą? Rengiant šią direktyvą buvo palaikomi kontaktai su JAF įmonių atstovais. Ir kilo skandalas, nes neva komisijos nariai palaikė ryšius su lobistais per visą procesą. Aš noriu pasirauti, kaip Jūs manote, ar lobistai turi realių galimybių kažką pasiekti, ar įmanoma užkirsti kelią uh, tokiems skandalams kaip Bakli atvejais. Toliau dėl interesų konflikto ir EFSOS. Vienas e, akademikas e, buvo įtrauktas į e, EFSA biurą, dėl, nors jis dirbo ir įmonėje, kuri užsėmė ir tais klausimais, kurias sprendė biuras. Dar noriu pasiteirauti, Ar ombudsmenas e, um, planuoja atlikti tyrimą dėl interesų konflikto EFSOje? Panašiai kaip kad buvo daroma informatorių atveju. Jeigu kalbame apie informatorius, Aš peržiūrėjau nemažai e, lobistų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir aš manau, kad vis dėlto pats svarbiausias klausimas, e, kovant su korupcija, yra informatorių klausimas. Tai yra tie žmonės, kurie paviešina informaciją ir kurie mums gali padėti sužinoti e, tai, kas vyksta už uždarų durų. Man atrodo, kad vis dėlto daugelį valstybių narių dar nėra tinkamų aktų, teisės aktų dėl informatorių. Ir taip pat nėra suformuotas bendras europinis požiūris į tai, kaip turėtų būti apsaugomi informatoriai valstybėse narėse. Taigi, kaip Jūs vertinate tokį klausimą kaip informatorių apsauga? Ir e, kaip Jums atrodo, gal reikėtų sukurti europinius standartus dėl informatorių apsaugos? Ačiū, Inge, Ingeborg Gresle. Aš norėčiau pateikti klausimą poniai Orailiai dėl tų besisukančių durų. Įsivaizduokime, kad yra kažkoks tai pensininkas, kuris anksčiau dirbo organizacijoje, kokią nors organizaciją, vėliau išėjo į pensiją, bet vis tiek rūpinasi, kad komisija ir e, toliau finansuotų tokią organizaciją. E, kaip Jūs vertintumėte tokią situaciją? Ar ji gali atnešti daug problemų? Uh, Aš taip pat turiu klausimą dėl ekspertų grupių. Ką Jūs manote apie ekspertų grupės? E, taigi laiko tikrai yra nedaug. Suteiksiu Jums žodį, nežinau, galbūt ponia Orelį galėtų pradėti. Dėkoju. Pirmininkė, sureaguosiu kai kuriuos klausimus. Džiaugiuosi tuo, kad tikrai atsirado nauja jėga, kalbant apie teisės aktus. Ankstesnėje kadencijoje nebuvo tiek daug energijos ir aš džiaugiuosi, kad pokyčiai yra. Kaip yra ponas e, Dorsen e, ir kiti kolegos, e, aš manau, kad tai ir yra mūsų darbo dalis, tai yra šios pažangos siekimas yra mūsų darbo dalis. Reikia suvienodinti, suderinti teisės aktus, kurios, kurie yra taikomi skirtingose valstybėse, skirtingose institucijose. Uh, Na, dėl tyrimų, kuriuos mes vykdome, mes analizavome tabako lobizmą. Dar ir toliau jį tęsėme. Ir e, buvo e, teigiama, kad komisijas rengia susitikimus su tabako lobistais, e, E, remiantis e, Junktinių tautų konvenciją. Na, o dėl EFSA vakar po pietų buvo surinktas susitikimas su naujoju EFSOS direktoriumi. Mes aptarėme daug klausimų. Man buvo tikrai įdomu išgirsti jo nuomonę, ypač nuomonę apie ekspertus. Jis e, pabrėžė, kad daugelį šalių vyriausybės daro spaudimą, skatina tre, trečio lygio institucijas susisiekti, užmėgsti ryšius su pramonė tam, kad būtų kuriamos darbo vietos ir taip toliau. Jeigu tai yra padaroma ir jeigu tikrai tie kontaktai atsiranda, tuo met kaip ir yra sumažė, kaip ir sumažėja akademijos, eks, akademikų ekspertų nepriklausomumas. Bet EFSOje taip pat buvo teigiama, kad jiems reikia lab, išsameu išanalizuoti ekspertų gyvenimo prašymus. Koks buvo dar klausimas? Taip, o dėl informavimo dėl ekspertų grupių. Mes e, darėme, e, įdėjome gana daug darbo e, savo tyrimo metu šioje srityje. Manome, kad dokumentas, kurį parengėme, tikrai gali būti naudingas kalbant apie ekspertus ir apie tai, kaip reikėtų juos vertinti. Taigi lauksime būtent atsakymo į užduotus klausimus. E, atsakysiu į pirmą klausimą. ES sprendimų prieimimo procese dalyvauja ir lobistai. Jie yra šio proceso dalis. Mes turime e, pasakti JAV pavyzdžių, stebėti Niderlandus, e, susipažinti su Niderlandų patirtimi. Tikrai manau, kad lobistus reikia renkti. Juos reikia informuoti apie tai, kas yra etiška, kas teisiška ir taip toliau. Tai yra tikrai labai svarbu. Per pastaruosius 30 metų aš dalyv... buvau įtrauktas į daugelį labai uh, E, jautrių klausimų e, anal, an, analizavimą. Man niekada nekyla problemų atskleisti būtent savo kontaktus, pristatyti šią informaciją, man problemų mm, nekelia. Dėl administracinių klausimų, dėl susijusių su lobistais, lobistai yra labai lankstus. Jie prisitaiko prie institucijų situacijos. Ir yra labai plačiai galima interpretuoti ES valstybės tarnautojų elgesio laisvę. Mums reikėtų konkrečių administracinės procedūros e, kodekso standartų, tam, kad žinotume, kaip šiuo atveju reikėtų elgtis. Na, o dar kitas klausimas buvo apie pavojus e, signalo paleidimą. Aš džiaugiuosi, kad kad man konkrečiai šioje veikloje dalyvauti nereikia, bet tikrai manau, kad reikėtų konkrečios e, lobisto asociacijos arba gildijos, nes yra tam tikrų problemų, kurios, kurios kyla ir būtent tarp lobistų reikėtų tas e, su profesija susijusias problemas aptarti. Taip pat, ponia Hubner, dėl jūsų klausimo, dėl ekspertų grupių. Manau, kad e, visų pirma reikėtų pasitelkti gerą terminologiją. Mes ekspertų grupėmis vadiname bet ką, bet turime, pavyzdžiui, suinteresuotųjų subjektų ekspertų grupės, kurios neturi nieko bendra su ekspertų grupėmis, kurios analizuoja deleguotosius aktus. Taigi, tas pat terminas naudojamas apibrėžint, apibūdinant bet kokią grupę. Štai dėl ko kyla tiek daug nesusipratimų ir piliečiai, pilietinė visuomenė jau pasiklydo šiame labirinte. Mano manimo, ekspertų, grupių teigiamas pavyzdys galėtų būti DG Agri iniciatyva. E, e, jie nusprendė įkurti piliečių visuomenės dialogų grupės. Rengiant tam tikrus e, dokumentus buvo parinkti šių grupių e, dalyviai tam, kad e, nevyriausybinės organizacijos galėtų bendrauti su žemės ūkio arba maisto grandinės atstovais. Na ir šių ekspertų grupių dialogas yra tikrai tinkamas geros iniciatyvos pavyzdys. Na, o kalbant apie ekspertų grupės kitose srityse, tai yra visiškai neaiškus reiškinys. Pavyzdžiui, grupės, kurios skirtos deleguotiesiems aktams ir taip toliau. Man jų veikla nesuprantama. Neaišku, kokie yra jų darbo atverkė, protokolas ir taip toliau. Prie šios informacijos prieiti negalime. Tai didžiulė problema, todėl kad jūs per metus maždaug 50 teisės aktų parengėte, o šios grupės dalyvauja dviejose, dviejose tūkstančiuose, penkiuose šimtuose dokumentų per metus. Taigi tikrai labai svarbu, kad būtų konkretus šių grupių apibrėžimai. Ačiū, aš suprantu, kad likia labai nedaug laiko, tai aš kalbėsiu trumpai ir aiškiai. Uh, Dėl e, klausimo apie tai, kokius instrumentus būtų galima naudoti e, tam, kad būtų skurta ES administracinė teisė pagal tą teisę. Aš manau, kad e, toks teisės aktais, aktas būtų būtinas. Galbūt būtų sunkiau tokį teisės aktą taikyti ir tarybai. Gal būtų lengviau sudaryti registrą Europos parlamentui ir Europos komisijai, bet tarybos atveju būtų sunku nuspręsti, kas turėtų būti įtrauktas į tą registrą. E, Briuselėje ar valstybėse narėse, aš manau, kad dėl to kiltų problemų, nebūtų aišku, kaip e, tokią idėją reikėtų gyvendinti, nesupraskite manęs neteisingai, iš tikrųjų tai yra puikiai idėja, siekiant didesnio skaidrumo ir atskaitomumo. Uh, bet man atrodo, kad kiltų problemų e, dėl gyvendinimo praktikoje. Labai ačiū ir iš karto suteikiu žodį Klautų e, Morajas tam, kad jis vadovautų paskutiniai posėčio dalį, prašom. Labai ačiū, norėčiau padėkoti Ingi už tai, kad ji e, surengė šį klausimą. Jis labai svarbus yra mums, Libė komitetui. E, E, taip pat, aišku, svarbu ir biudžeto kontrolės komitetui ir e, kitiems, kurie kalba apie šios klausimus. Mes šiandieną e, kalbam pirmiausiai apie Greko šalių kovančių su korupcija grupę. Europos tarybos kontekste tai labai svarbu, kai kas E, žinote apie tai, kai kas galbūt ne, bet jos tikslas yra e, kovoti su korupcija, nes ekonominė prasme ES e, kainuoja korupcija maždaug 120 milijardų eurų per metus, bet reikia kalbėti ne apie tai, kiek kainuoja pinigais, bet tai, kai nuo to nukenčia vertybės, e, integralumas. Greko labai svarbi yra struktūra, nes E, jeigu šalis prisijungia prie greko, tai tada ji gali geriau koordinuoti savo pastangas kovodama su korupcija, išvengiama veiklos e, dubliavimo ir mums labai svarbu plėtoti tokią veiklą. Vasario trečią dieną komisija e, paskelbė pirmą antikorupsinę ataskaitą, tikslas stebėti, vertinti valstybių narių pastangas kovojant su korupcija ir reikėtų atsižvelgti e, dabartinę situaciją šalyje ir e, paieškas e, siekiant sustiprinti antikorupcinės pastangas visoje Europos Sąjungoje. Ir valstybės naise priemonės taikomos kovoti su korupcija yra uh, labai skirtingos lygmuo, ne vienodas dėl to, kad galima sakyti, kad valstybės narėse reikėtų e, daugiau, e, ką daryti pernai vasario dėmesį, e, kalbėjome apie tai, bet e, norėtume e, išklausyti komisijos narių e, pasisakymų apie tai, kas bus daroma konkrečiai. Mano nuomonė, antikorupsinė politika E, yra nepaprastai svarbi, ji turi būti visų Europos institucijų dalis. Mes turime žinoti, kas bus darom per naują kadenciją ir komisija siekdama tų tikslų 12 metais yra patvirtinusi komunikatą apie ES dalyvavimą valstybių prieš korupciją grupėje, tai yra Greko. E, mes e, išklausysime migracijos vidaus reikalų e, direktorato atstovo apie tai, kas yra padaryta ir kaip e, ES prisijungimas padės e, šiame procese Greko vykdomas sekretorius taip pat pasisakys ir jis papasakos. Mes turime E, kalbėti plačiau, ką daryti su šiuo klausimu. Ir labai svarbu apie tai kalbėti šio klausimo kontekste, kaip kovoti su korupcija mūsų institucijose. Pono Matajas, e, migracijos vidaus reikalų generalinio direktoriaus vadovui suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė, gerbiami e, Europos parlamento nariai, Aš planavau pakalbėti apie e, korupcijos prevenciją, bet galiu pateikti ir bendro pobūdžio pastabų apie mano pateiktą ataskaitą. Kai kurie iš jūsų kuo puikiausiai žinote, kad kova su korupcija yra vienas iš svarbiausių klausimų, kurį aš sprendžiu per visą savo uh, E, profesinį gyvenimą. Ir štai pradėjęs dirbti generalinėme HUM direktorate, praėjusiais metais vėl grįžau prie šio klausimo. Buvo pateikta at, pirmoji ataskaita apie kovą su korupcija, ji pasirodė prieš pat man atvykstant į DJ HUM. Uh, Ir toje ataskaitoje pateikiama europinė apžvalga. Ten kalbama apie tendencijas, geriausią turimą praktiką, taip pat yra nagrinėjamas, nagrinėjami pokyčiai įvairiose valstybėse narėse. Ataskaitos tikslas buvo padėti e, vyriausybėms, pilietiniai visuomeniai, nevyriausybėms organizacijoms kovoti su korupcija. Be abejo, korupcija, korupcija skirtingose valstybėse narėse ir skirtingose ekonomikos sektoriuose labai skiriasi. Bet su šia problema susidarima visoje Europos Sąjungoje. Praėjusiu metu ataskaita rodo, kad jau yra teisės aktų kovai su korupcija, bet e, problemų kelia tų teisės aktų įgyvendinimas. Daug kas priklauso nuo situacijos vietinių lygmenių ir politinės valios. Ir dėl to aš tikrųjų labai džiugiuosi, kad vyksta šis klausimas Europos parlamente. Buvo kritikuota e, pirmoji ataskaita dėl kovos su korupcija, buvo kritikuojama pasirinkta metodologija. Na, reikia pasakyti, kad kartais Metodologija yra tarsi prisidengiama, e, norit išsakyti tokią mintį, kad kažkas nori perrašyti iš naujo ataskaitą. Tai nėra ta jau tokia teisinga e, kritika, pagrista kritika. Uh, Mes e, glaudžiai bendradarbiavame su valstybėmis narėmis ir ekspertais, taip pat ir Europos parlamentu, tam, kad e, sugebėtumėm parengti teisingą būsimą ataskaitą. Ir mūsų tikslas yra parengti ataskaitą 2016 metais. Norėtumėm, kad ataskaita būtų rengiama kas dviejus metus. Bet be abejo, ataskaitos tik yra e, vienas iš instrumentų, e, kuriuo mes naudojamės kovodami su korupcija. Tai tik vienas iš keturių instrumentų. Yra ir daug kitų svarbių iniciatyvų Europoje. Aš asmeniškai pastebėčiau štai ką. Kalbėjausi su nemažai buvusių komisijos e, narių, uh, buvusių vyriausybių atstovais ir jie irgi kalbėjo apie tai, kad ko gero vienas iš svarbiausių elementų kovant su korupcija yra sukurti gerą administracinę sistemą. Ko gero, ypač tose valstybėse narėse, kurios prie ES prisijungė prieš 11 metų. Aš manau, kad reikėtų stelkti savo dėmesį ties vienu labai svarbiu e, e dalyku. Tai yra viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai sudaro vieną penktadalį ES ekonomikos ir tai yra, ko gero, pati pažydžiamiausias rytis, labiausiai kenčianti nuo korupcijos. Apie tai mes kalbėjome ir pirmoje ataskaitoje, tam paskyrėme visą skyrių. Na, o e, busimoje ataskaitoje mes taip pat svarstysime uh, kaip yra naudojamos europinės lėšos, įgyvendinami didžiuliai europiniai projektai, kaip e, dirba vietos vyriausybės. 2014 m. balandžio mėnesį įsigaliojo e, naujas įstatymas, naujas teisės aktas dėl viešųjų pirkimų. Ten yra ir taisyklės skirtos kovai su korupcija. Po šios reformos viešieji pirkimai vyksta skaidriau. Ir dėja, tik nuo 2018 metų mes pereisime prie e, elektroninių viešųjų pirkimų e-procurement. Ta nauja sistema e, e, leis veiksmingiau gyvendinti viešuosius pirkimus nuo pat pirmosios fazės, bus ir naudojama vadinamoji raudonų vėliavėlių sistema. Mes Pateikėme ir rekomendacijų gyvendinant Europos semestrą dėl kovos su korupcija valstybėse narėse. Kai kurioms valstybėms narėms buvo rekomenduota uh, pertvarkyti viešoje administraciją, pagerinti verslo aplinką, pagerinti viešųjų pirkimų e, taisyklės, e, sukurti teisės aktus dėl skaidrumo ir kovos su korupcija. E, komisija yra sukūrus ir kovos su korupcija programą. Tai yra svarbu panaudojant lėšas iš struktūrinių fondų. Valstybės narės turėtų gerinti administracinius gebėjimus. Taip pat yra ir nemažai kitų teisės aktų, kurių tikslas yra kova su korupcija. Ir neseniai e, tokie teisės aktai buvo patvirtinti Europos parlamente. Paminėsiu tris. Praėjusiu metu balandžio mėnesį buvo patvirtinta direktyva dėl neteisėtų būdų įgyto turto išaldymo. E, Tokiu būdu nacionaliniai teismai gali veiksmingai konfiskuoti ir išaldyti e, tokį turtą, kuris yra įgystas nusikals... neteisėtų būdų, pavyzdžiui, korupcijos atvejais. Taip pat netrukus mes kalbėsime ir apie ES saugumo darbo tvarkę ir dar grįšime ir prie tos direktyvos. Taip pat 2014 metais buvo patvirtinta e, e, direktyva dėl nefinansinės informacijos patvirtinimo. 6000 įmonių buvo įpareigotos pagal tą direktyvą e, pateikti tokią informaciją, kuri yra reikalinga kovant su korupcija ir kišininkavimu. Na ir galiausiai dabar vyksta darybos dėl ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos Ypač svarbu, kad būtų e, registruojama informacija apie naudos gavėjus. Tai svarbu e, vykdant korupcijos prevenciją. Savo pasisakymo pradžioje aš minėjau, kad mūsų ataskaita, pirmoji ataskaita buvo tikrai aršiai kritikuojama. Viena vertus buvo kritikuota pasirinkta metodologija, o antra vertus buvo kritikuojamas tas faktas, kad ES institucijos nebuvo įtrauktos į ataskaitos rengimo procesą. Aš esu įstikinęs, kad komisijos pirmininko pavaduota Georgieva šį rytą jums jau plačiai pristatė tas priemonės, kurios yra įgyvendinamos, norint užtikrinti ES institucijų integralumą. Europos komisija visiškai netrukus pradės darbą kartu su kitomis ES institucijomis, siekdama išsiaiškinti, Kaip ES institucijų politikos e, galėtų būti peržiūrimos e, siekiant geriau gyvendinti kovos su korupcija ataskaitą? Na ir paskutinė mano pastaba, pirmininkė, aš jau ir taip, ko gero, pernelik išsiplečiau, bet pakalbėsiu apie ES dalyvavimą Greko. Deja, neturiu čia e, didelių naujienų 2012 metais e, e, mes jau išsakėme savo poziciją dėl ES dalyvavimo Greko grupėje. Mes norėtumėm prie e, Greko prisijungti, bet mūsų norus užblokavo, sužlugdė nesutarimai tarp tarybos ir Europos parlamento dėl teisinio pagrindo. Situacija nepasistumėjo prieki. Šis klausimas dar neišspręstas. Tiek aš, tiek ir e, mano komisaras esame e, pasiryžę per ateinančius mėnesius išspręsti šią teisinę pinklevą. E, aš tikiuosi, kad ponas Rau, kuris yra salėje ar kuris atstovauja Greko, patvirtins, kad mes palaikome ryšius su Europos taryba, kad Greko plenarinėje sesijoje buvo išsakytas noras dėl ad hoc bendradarbiavimo, kol ES dar nėra oficialiai prisijungusi prie Greko. Aš manau, kad mes tokią progą turėtumėm pasinaudoti tiek iš mano pusės pirmininkė. Tikiuosi, kad tai suteiks pakankamai peno diskusijoms. Ačiū. Dėkoju. Ponai Matijas Ruotė. Mes Libe komitete e, dirbame daug šioje srityje, e, žiūrime, gilinamės į e, direktyvą skirtą kovai su pinigų plovimu, taip pat į antikorupcinės priemonės viešųjų pirkimų srityje. Aš žinau, kad bus daug labai klausimų apie tai. Aš žinau, kad nariai pasiliko, laukė paskutinių pasisakymų, kad galėtų pateikti m, mm, savo pasiūlymų minčių, pasiaiškinti kai ką. E, dar e, prieš tai, prieš teikdamas kolegoms e, žodį klausimams, pristatysiu, paprašysiu pasakyti poną Volkangą Rau. E, E, kuris atstovauja Greko, mes pirmą kartą matomės, prašom, pasisakykite keletą minučių, o paskui užsitikysime daugiau laiko e, diskusijoms. Dėkui, pirmininkė, gerbi komiteto nariai, man labai malonu lankytis pas Jūs. Mano nuomonė, ši diskusija yra nepaprastai svarbu. Integralumo klausimas yra nepaprastai svarbus demokratijai. Europos taryba labai daug dėmesio skiria šiam klausimui, taip ir, e, kaip ir Greko, ypač Greko. E, labai įdomis šiais klausimais. Nežinau, ar visi žino, kas, kas mes esame, kas mūsų daro. Tai yra prancūziškas sutrumpinimas, kitaip tariant, mes esame valstybių grupė prieš korupciją, tai Europos tarybos antikorupcinių priemonių stebėsinos grupė, mūsų biuras yra Strasbūre, mes e, esame atviri, vienodai žymė visas 47 e, Europos tarybos narės. Ir mes taip pat turime sustarimą, kuris leidžia prisijungti kitoms šalims. Pavyzdžiui, Junktinės valstijos yra mūsų pilna teisė narė, tai yra tokia išskirtinė situacija, taip pat ir Baltarusija. 99 metais nuo 10 šalių mes pradėjome veikti, o dabar jau turime 49 narės. Svarbiausias greko tikslas buvo papildyti šešis šešias e, Europos tarybos e, standartų nustatymo priemonės antikorupcijos srityje ir įkurti tam tikrą stebėsenos mechanizmą. Norėjome mechanizmą, kuris e, buvo netaip sunku mums parengti tuos antikorupcinius standartus, bet prižiūrėti, kaip jų laikomasi, netai buvo lengva ir dėl to Greko darbas ir yra tą daryti. Ekspertų komanda susisiekė su kiekviena šalimi, valstybės narės skiria tuos ekspertus, rengiamos ataskaitos, kurios būtinai turi rekomendacijas, paskui mes žiūrime, kaip rekomendacijų laikomasi. Tai yra mūsų stiprybė, e, galima sakyti, kad mūsų sistema pagrįsta dviem e, ramščiais. E, įvertinimas, rekomendacijos ir paskui sėkimas, ką valstybės narės daro kaip reaguoja mūsų rekomendacijas. Dabar atliekamas ketvirtas vertinimo raundas, mes e, žiūrime, kaip dirba parlamentai, teisėjai, prokurorai. Ir šiandien buvo kalbama apie e, dalykus, kurie yra mums labai aktualūs, pavyzdžiui, lobistų veikla, į kurią žiūrima skirtingai. Net ir parlamentarai nevienodai žiūri į lobistus, taigi klausimas yra, kaip lobistų atžvilgių turėtų elgtis parlamentų nariai, kitų trečiųjų šalių atžvilgių, kurios bando įtakoti teisėjų kurios procesą. Ir labai daug dėmesio skiriama viso teisėjų kurios e, proceso skaidrumui. E, per ankstesnius tris raundus gilinamės į antikorupcinės struktūras, e, viešųjų pareigūnų imunitetą, neliečiamybę kaip e, kliūti, tyriant tam tikrus dalykus, vidinių informatorių padėti baudžiamoji teisė, kyšių ėmimo, korupcijos atveju ir taip pat politinis finansavimas, partijų finansavimas, e, tai labai sudėtingas dalykas. Ir Europos komisija antikorupcinėje ataskaitoje taip pat kalba apie politinių partijų arba politinį finansavimą. Dabar ES e, prisijungimas iš mūsų perspektyvos. Europos bendrijų komisija tuo metu, e, prieš kurį laiką jinai buvo taip vadinama, dalyvavo GMC grupėje, kuri taip pat užsiemė uh, E, antikorupcinė veikla. Ji parengė tas šešias priemonės ir tai buvo tarsi greko pirmtakė. E, be e, to reikia pasakyti, kad įstatuose greko kalbam apie tai, kad ES prisijungia prie greko. Ir plačiai buvo manoma greko E, visos valstybės narės mane, kad su ES glaudžiau bendradarbiauti yra labai svarbu. E, dėl to mes labai palankiai Greko sutikome 2010 m. Stoholmo programą. Paskui 2011 metais komisija paskelbė antikorupcinę programą, ypač e, taip pat buvo parengta ataskaita apie ES dalyvavimą Greko ir tai mūsų nuomonė yra labai svarbus žingsnis sustiprinant mūsų bendradarbiavimą. Tarpusavėje ponas Rūtė taip pat kalbėjo apie tai, bet ne viskas pavyko tai, kaip norėjome ir dėja visi žinome, kaip dabar yra. Tai kodėl ES prisijungimas prie Greko yra toks svarbus? iš mūsų pozicijos žiūrint. Reikia paminėti keletą dalykų. Pirmiausiai, mes galėsime užsitikrinti e, labiau sukoordinuotas antikorupcinės priemonės Europoje, taip pat ir ES ir Greko tarpusavio e, politinės priemonės bus veiksmingesnės ir tam tikrų bent jau mastų bus išvengta pastangų dubliavimo, atsiras sinergijos ir galėsime užtikrinti antikorupcinių priemonių ar darbų vientisumą abiejų e, organizacijų Europos Sąjungos ir Europos tarybos. Ir galbūt e, galėtume kalbėti apie platį platesnę priežiūrą, kuri būtų ilgesnė negu greko vertinimo e, gyvenimo, tas gyvavimo ciklas. E, mes savo ataskaitose, pavyzdžiui, e, kalbame apie tam tikrus teisės aktus, bet šalia įstojus į Europos Sąjungą, kai kurios šalis įsipareigoja uh, E, kovoti su korupcija, bet tas ryštas kartais sumažėja, o e, tarpusavėje koordinavimo veiksmai sustiprintų antikorupcinės priemonės. E, taip pat mes galėtume geriau vertinti rekomendacijų poveikį, nes ES atstovai dalyvautų mūsų darbe ir aš manau, kad tai sukurtų papildomą vertę. Taip pat dar galima pasakyti, kad ES narystė Greko uh, būtų svarbi ta prasme, kad ir jos institucijos būtų vertinamos greko. E, apie tai buvo kalbama šį ryt. Ir Europos Sąjungoje yra daug balsų pasisakančių už prisijungimą. Uh, Aš pacituosiu keletą dalykų. Spalio 23 e, dieną 2013 metais dėl organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo Europos parlamentas, e, tai yra jūs, rekomendavote, kad ES prisijungtų prie Greko kaip e, nuolatinė narė. Be to, Europos komisijos antikorupcinė ataskaita, apie kurią kalbėjo ponas Ruitė, ji paskelbta pernai balandį, cituoja Europos audito rūmus kurie teigia, kad nėra jokių įtikinančių priežasčių, kurios paaiškintų, kodėl ES iki šiol nedalyvauja Greko. ES turėtų dalyvauti su šia organizacija ir siekti tapti pilna teisė jos nare, e, siekdama ES administraciją. E, pastatyti tą patį lygmenį, kaip ir 28 valstybių narių vyriausybės, kurių laikymasis antikorupcinių standartų yra vertinamas e, Europos taryboje. E, kitas dalykas, e, ką ES antikorupcinė ataskaita reiškia Greko, nes tai yra susiję dalykai. Greko labai daug dėmesio skiria pirmajai ataskaitos e, laidai praeitą vasarį, tiksliau praėjusiu metu vasario mėnesį ir e, mes pasveikiname Europos komisijos įsitraukimą į kovą su korupcija, tai labai svarbi ataskaita. Ir taip pat Greko pasveikino e, tai, kad ataskaitoje pripažįstama svarbi ES veikla, kuriant antikorupcinius standartus ir taip pat džiaugiamės tuo, kad E, naudojamas ataskaitoje yra greko išvadomis ir buvo kalbama apie tai, kad reikia įgyvendinti greko rekomendacijas. E, taigi visai nekeista, kad greko e, veikla minima ataskaitoje reiškia, kad tikrai ES turėtų ateityje prisijungti prie Greko ir tikimės, kad dabar darybų mandatas bus e, aptartas e, gana greitai ir e, tos darybos bus e, sklandžios. E, ponas Jėglund, mūsų generalinis sekretorius, kalbėjo ir su ponu Barosu anksčiau apie tai ir su ponia Malštrom. Šiandieną jisai sustinka su ponu Junkeriu Briuselėje. Dar porą pastebėjimų apie tai, kaip galėtų atrodyti Greko atliekamas ES institucijų vertinimas. Pagal mūsų įstatus e, bendro vertimo principas yra esminės svarbus. Tai reiškia, kad ES turėtų būti vertinama greko tam, kad būtų galima užtikrinti tas pačias teisės kaip ir kitoms greko nariams, nežiūrint to, kad ES nėra valstybė. Europos komisija yra pati tą akcentavusi ir apie tai kalbėjo šiandien daugelis kalbėtojų, kad ES institucijose egzistuoja korupcijos pavojus ir E, komisija taip pat išreiškė požiūrį, kad nepriklausomi e, išorės vertintojai turėtų įvertintas grėsmės. Apimtis, turinys e, Europos institucijų vertinimo turėtų būti aptarti su visais suinteresuotais subjektais. Ir taip pat būtų reikalinga rasti būdą, kaip tą daryti, atsižvelginti ES institucijų specifiką ir teisinės bei praktinės implikacijas tokio vertinimo. E, Greko turi sukaupęs labai daug patirties vertindamas, e, vertindama antikorupcinę ir integralumo politiką viešoje administracijoje Taigi galima sakyti, kad ateityje mes spręsi, nagrinėsime tokius dalykus kaip prevenciniai mechanizmai egzistuojantis ES institucijose, e, galimas, e, galimų interesų konfliktų nustatymas, taip pat e, apsauga taikoma vidiniams informacijams ar galimybė supažinti su informacija, apie ką buvo šnekama šiandieną. Taigi išvados, ko Greko tikisi ir ko e, Europos taryba tikisi. E, praėjo šiek tiek laiko nuo Stokholmo programos patvirtinimo, bet mes tikrai turime labai rimtų lūkesčių. Tikimės, kad dabartinė komisija veikiant bus pasiekta pažangos ES jungiantis prie Greko. Taip pat tikimės, kad Komisija ras būdus pašalinti institucinius ar teisinius e, sunkumus, kurios e, neleistų deramai dalyvauti ES greko procese. Greko yra akcentavusi daug kartų, kad ES dalyvavimas sustiprintų atitinkamos antikorupcinės veiklos e, pastangas tiek ES, tiek ES taryboje. Ir tai turėtų būti abiejų organizacijų vienas iš pagrindinių tikslų. Ačiū. Labai ačiū kolegos, kurios, kurie nėra girdėję apie Greko anksčiau, tikrai dabar išgirdo, dabar. E, jau žinos, kas tai yra, kaip ir kiti, kurie žinojo. Libe komiteto požiūris yra labai teigiamas į e, prisijungimą Europos Sąjungos, mes e, apie tai kalbėjome. Yra nemažai priemonių E, kurios yra patvirtintos mūsų komitete, mūsų kolegos komitete dirbantis yra dalyvavę įvairiose priemonėse. Aš esu pats e, komiteto pirmininkas, bet sunku pasakyti, kaip mes gerai koordinuojame savo veiklą. Mes dirbame, pavyzdžiui, e, kovodami su pinigų plovimu ir panašiai. Tai koordinavimo dalykai yra įdomus, nes ne viskas yra aišku. Uh, E, kai kurie kolegos daug ką žino. Pirmiausia, ponia Hautela, žodis jums kaip tik. Dėkoju. Manau, kad e, vienas iš konkrečių šių klausimų rezultatų galėtų būti toks. Europos Sąjunga galėtų parengti klausimas komisijai ir tarybai, kaip galima būtų pašalinti kliūtis prisijungiant prie greko. Paprašiau žodžio, todėl kad e, tai padariau kaip Euronest e, parlamentinės asamblėjos bendra pirmininkė. Tai e, yra, šis darbas yra susijęs su rytų partnerystės dimensija Ir šioje veikloje dalyvauja ir penkių Europos, rytų Europos parlamento atstovai. Mes organizavome Generalinę asamblėją Jeravane, e, Armenijoje. Pritarsiu tam, kas buvo pasakyta šiandieną. Mes nedarome tik, visko tik savo patiems, tai darome visam pasauliui. Mes galime daug e, rezultatų pasiekti bendradarbiaujant, bendradarbiaudami su rytų Europos šalimis, rytų partnerystės šalimis, e, Balkanų valstybėmis, kaip kad pavyzdžiui rengiant e, konferenciją Jotkalnyjoje ir taip toliau. Taigi manau, kad e, didesnis, aktyvesnis bendradarbiavimas su Greko taip pat ir rytų partnerystės kontekste galėtų būti tikrai naudingas būtų galima labiau užtikrinti teisės valstybės e, principo laikymasi ir taip būtų tiesiog aiškiau, kur link ES politika eina kartu su Greku. Dėkoju. Barbara Spinelį, prašau. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat teigiamai vertinu prisijungimą prie Greko. Norėčiau sužinoti, kokie yra e, teisiniai trukdžiai, kokios kliūtys mums neleidžia prie m, jo prisijungti, jeigu ir komisija šį prisijungimą palaiko. Aš esu iš Italijos. Ten korupcija yra giliai įsišaknyjusi. Ir e, nusikaltėliai e, yra veikia visose sritise. Tai ypač pasakytina apie viešuosius pirkimus. Italijoje neseniai vykę skandalai, pavyzdžiui, susijęs su mafija kapitalė, su saustinės mafija, su ekspo paroda. Visi šie skandalai yra susijęs su korupcija viešųjų pirkimų srityje. Kamor andrageta ir mafija, nusikalstamos grupuotės, turi didžiulį svorį. Taigi, net ir su politika yra susiję, susiję, susijusi ši korupcija. Štai dėl ko manau, kad kontrolė yra būtina. Taip pat Reikėtų patvirtinti taisyklės dėl informuotojų. Manau, kad jos tikrai būtų labai naudingos. Italijos grupė Libera di Doncioti pradėjo veiklą. Taip pat bus sukurta ir um, grupė skirta kovai E, e, intergrupė skirta kovai su korupcija. Dar reikėtų, su korupcija dar reikėtų surasti būtent sprendimą, kaip reikėtų, koks turėtų būti jo statusas. Bet manau, kad šis klausimas yra tikrai labai svarbus. Dėkoju. Pone Grasa. Ačiū, aš norėčiau pateikti klausimą ponui Rūte. Jūs, pateikėte, jūs kalbėjote apie labai įdomią ataskaitą, apie kovą su uh, korupciją. Aš noriu pasirauti, kaip pati komisija sprendžia korupcijos klausimą. Juk ir komisijoje yra valdomos tam tikros lėšos. Gal galite atsakyti? Thank you, Mrs. Dėkoju, ponė Greslė. Toliau, ponė Atsiprašau, ne, nes ne, negaliu perskaityti jūsų pavardės. Pone Pagazoruntundua. Norėčiau sužinoti, kokios teisinės kliūtis būtent mums trukdo Europos Sąjungai integruotis Greko. E Latvijai pirmininkaujančiai, svarbus Latvijai pirmininkaujant, kad atsirastų registras ir kad pažengtume registro, teisinio registro srityje. Aš esu iš Ispanijos. Ir galiu patikinti, kad mano frakcija e, daug pastangų e, deda šioje srityje. Korupcijai įsigalėjant e, valstybės beveik nustoja egzistuoti, didėja skurdas. Mūsų demokratijai būtina kovoti su korupcija. mūsų veiksmai Lybe komitete e, kovos su korupcija srityje yra tikrai labai e, veiksmingi, naudingi. Dėkoju, ponas Valiai. Dėkoju. Norėjau užduoti klausimą DG Home atstovui. Kiek supratome iš pasisakymų, ES veiksmingų priemonių kovai su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu nėra. Politinė valia valstybėse narėse nėra didžiulė, nes šie klausimai jau sprendžiami seniai. Turbūt, kad korupcija yra struktūrinė įsigalėjusi ne tik mano šalyje, kaip kad minėjo ponė Spinelė. Galbūt tai yra reiškinys, kuris yra būdingas visai Europos Sąjungai ir komisijai. Todėl, kad tų priemonių nenorima ir manau, kad tai yra tikrai labai neprotinga. Reikėtų skatinti tų priemonių patvirtinimą kad jos būtų primtos kuo greičiau. Norėčiau užduoti tokį klausimą, tokį pasiūlymą pateikti. Kadangi Junkerio plane bus daug e, infrastruktūrų e, investicijų ir kadangi daugelie tyrimų e, nurodoma, kad E, įvairiose e, subrangovų startyse dalyvauja e, organizuotasis nusikalstamumas, nusikaltėliai. Galbūt reikėtų pasitelkti kokią nors priemonę, panaudoti kokią nors priemonę kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Ir tai susijęti su Junkerio planu. Atsirastų juk viešosios garantijos ir taip toliau. Aš e, nenorėčiau, kad iš šių lėšų pasipelnytų nusikaltėliai. Galėtų atsirasti veiksmingų priemonių šiame plane, e, E, kuriomis e, būtų e, užkirtamas kelias, tarkim, kad Europos investicijų bankas investuotų nusikaltėlių veiklą. Norėčiau išgirsti, ką Jūs apie tai manote. Dėkoju, matau, kad daugiau narių paprašė žodžio, taigi norėčiau paraginti kalbėti kuo trumpiau, tam, kad galėčiau suteikti žodį ir pranešėjams. Visų pirma, Laura Ferrara. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti ponui Ruedė už jo pristatymą. Padėkočiau taip pat ir ponui Rau. Jau buvo daug kartų pabrėžta, kad ES turi būtinai prisijungti prie Greko. Aš tikiuosi, kad tai įvyks kuo greičiau. Gaila, Bet aš, kaip nauja parlamento narė, Pastebėjau, kad dažnai komisijos Europos dokumentuose, komunikatai, pranešimai ir Europos parlamento e, rezoliucijos dažnai lieka dokumentai, kuriuos nesureaguojame. Europos parlamento rezoliucija, kuri buvo e, patvirtinta 14 metų spalio mėnesį, tai buvo Krim komiteto rezoliucija skirta kovai su organizuotais nusikalstamumais E, suorganizuotų nusikalstamumu. Ir e, viena, vien, tai būtent vienas iš dokumentų, į kurį nebuvo sureaguota. Galbūt galėtume daugiau galios suteikti e, tokiems e, pranešimams, e, tokiems dokumentams. Ir mm, e, daryt, dėti pastangas tam, kad e, į šiuos e, dokumentus būtų atsižvelgta visose institucijose. Taip pat e, buvo pabrėžta, kad reikėtų geresnių teisės aktų kovos su korupcija srityje, ypač kalbant apie struktūrinių fondų panaudojimą viešųjų pirkimų srityje. Aš esu iš Italijos, tikrai išmanau šią sritį Šios srities problemos kenkia visai ekonomikai, mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet taip pat Taip yra pažeidžiamos ir pagrindinės teisės. Taigi būtina imtis e, drąsių skubių priemonių. Dėkoju. Toliau ponė Sela. E, hvala za besedo. E, res je, korupcija spodjeda gospodarstvo. Ačiū pirmininkė. įmonių ekonomikos sektoriaus korupcija yra iš tikrųjų e, didžiulė problema. Tai sukelia e, didžiulių kaštų valstybių narių biudžetui, o taip pat ir visai Europos Sąjungai. Svarbu, kad e, politikai neleistų viešuosiuose konkursuose e, dalyvauti toms įmonėms, dėl kurių dalyvavimą gali atsirasti korupcija. Ypač aktuali yra privatizavimo problema e, Slovenijoje. Buvo e, sustabdytas privatizavimo uh, E, procesas dėl korupcijos skandalo kilusio siekiant e, privatizuoti kai kurias viešasias įmonės. Aš taip pat norėčiau paminėti ir bankus. Jeigu kalbame apie ekonomiką ir korupciją, tai noriu pasakyti, kad bankuose e, dažnai yra išmokami tokie kreditai, iš anksto žinant, kad jie niekada nebus gražinami. Na ir paskui e, e, tokių bankų kapitalas turi būti papildytas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Aš e, kreipiuosi visus, ypač tas institucijas, kurios galėtų įvertinti šią situaciją, kai yra neteisėtai išduodami kreditai bankuose. Ačiū. Mėly kolegos, Ačiū už klausimus. Paprašyčiau labai trumpai atsakyti į šiuos klausimus, bet iš tikrųjų labai trumpai. Panas Rita, pirmininkė, jūs mane pažįstate, dėl to taip ir sakote, nes žinote, kad aš paprastai kalbu per ilgai. Pasistengsiu kalbėti glaustai. Visų pirma, dėl rytų partnerystės. Pane Hautala pateikė tą klausimą. Aš manau, kad čia labai praverstų greko patirtis. Mielas pirmininkė, mėly Libė komiteto nariai, jūs žinote, kad, žinote, kaip vyksta dėrybos dėl vizų režimo supaprastinimo, yra vertinamas ir korupcijos lygis, tas pats yra daroma ir e, rytų partnerystės šalise. Taigi, e, greko patirtis čia tikrai labai praverstų. Dabar dėl e, teisinių kliučių. Tai panios Spinelį klausimas. Kaip čia atsakius? E, teisininkai tiesiog smaginasi, e, e, diskutuodami, kuris straipsnis labiau tinka kaip teisinis pagrindas, ar 220 ar 218. Vieni sako, kad reikėtų suteikti galimybę tarybai dėrėtis, kiti sako, kad reikėtų vadovautis bendradarbiavimo taisyklėmis ir jos turėtų būti taikomos vykstant formalioms dėryboms. Aš šiuo metu nematau išeities, kaip išspręsti šią teisinę problemą. Pone Greslė, aš tikrai manau, kad reikėtų e, vėliau pasižiūrėti, kaip ataskaitos yra įgyventinamas. Ataskaitoje buvo kalbama ir apie atskiroms valstybėms narėms skirtas rekomendacijas yra naudojamas e, jau sukaupta patirtimi ir pateikiamus rekomendacijos valstybėms narėms. Antras klausimas. Ką konkrečiai būtų galima padaryti? Šiuo metu apie tai vyksta diskusija. Taip pat ir lybė komitete Vyksta diskusija apie e, Europos prokuratūrą. Labai svarbi diskusija, aš manau, kad čia pavyks pasistumėti prieki. Taigi mes ne tik rengiame ataskaitas, bet mes bandome e, šią, šį klausimą spręsti globaliame kontekste. Toliau. Buvo dar pateikta klausimų, pavyzdžiui, pono Valio ar ponios Ferrara klausimai. Korupcija yra europinis nusikaltimas. Šiuo metu jau yra daug įvairių instrumentų skirtų kovai su korupcija. Galbūt teisės aktas ir nesivadina kaip teisės aktas e, skirtas kovai su korupcija, bet kaip jau sakiau anksčiau, šioje srityje yra jau priemonių. E, balandžio pabaigoje turėtų pasirodyti ES saugumo e, darbo atvarkė. Ir ten irgi bus kalbama apie organizuotą nusikalstamumą ir organizuotą nusikalstamumą pasaulio atstovų ryšius su legalia ekonomika. Taigi netrukus apie tai bus kalbama saugumo darbo atvarkėje. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl Buvo kalbėta apie neteisėtas pajamas iš e, privatizavimo. Mes šį klausimą irgi spręsime darbo atvarkėje. Aš turiu pasakyti, kad yra ir transeuropinis tinklas, e, kurio pagalba mes keičiamės idėjomis. Jeigu tik tais gausime kokiu nors pranešimu apie pažeidimus, tai iš karto atliksime tyrimą. Dar e, daug kas yra valstybių narių rankose iki to laiko, kol bus sukurta Europos prokuratura. Valstybės narės gali vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Tokia yra dabartinė situacija. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju taip e, tiksliai atsakytas klausimus. Greko atstovas. Dėkuoju egzistuoja jau labai artimas bendradarbiavimas tarp ES ir Europos tarybos. Partnerystės programos, antikorupciniai projektai šiame kontekste yra gyvenami mūsų kolegų, netiesiogiai grekų, nes e, daromas skirtumas tarp techninės pagalbos ir kitų projektų, bet taip pat galima sakyti tvirtai, kad visi projektai, kurie yra parengti bendradarbiaujant su Europos Sąjunga, turi labai tvirtą komponentą nuorodų į greko, nes mūsų tikslai arba vienas iš tikslų yra pasinaudoti e, greko rekomendacijomis. Aš dabar negaliu kalbėti apie ES veiksmų teisinį pagrindą, E, mūsų tarnybos savo, kad pati ES turi viską išsiaiškinti, bet pasakysiu kai ką. Komisija pasiūlė antikorupsinių priemonių paketą. E, matėme, kokia buvo išsami ataskaita tame pakete pateikta apie prisijungimo prie greko modalumus. Ir ši ataskaita nebuvo tik kažkoks Europos komisijos išradimas. E, buvo viskas daroma atsižvelgiant į diskusijas tarp Europos komisijos ir mūsų. Taigi mintys apie tai, kaip konkrečiai komisija ir Europos Sąjunga gali bendradarbiauti, apie tai buvo išsamei e, kalbama. Ir beveik buvo išspręsti teisiniai klausimai, bet dabar yra e, didžiausias klausimas tai yra kaip e, bendradarbiauti su Greko, bet ne mums atsakyti tai. Kadangi laiko trūksta, aš jau nebe apibendrinsiu diskusijos, tik padėkosiu mūsų svečiams už jų laiką ir e, gražinu mikrofoną poniai Gressler. Gal visų pirma suteiksiu e, žodį poniai Hübner, kad jinai pateiktų savo baigiamasias pastabas. Impossible praktiškai neįmanoma e, prieiti prie išvadų, bet mes, e, skirtingų komitetų pirmininkai, tikrai e, užsifiksuosime, prisiminsime tai, kas buvo išsakyta. Trys dalykai. Per ateinančius mėnesius tikiuosi, kad komisija, taryba ir Europos parlamentas pradės dėrybas dėl tarp institucinio sustarimo apie geresnį reglamentavimą geresnį sprendimo prieimimą e, skaidrumo atskaitomis principai turėtų e, būti pagrindinis elementas apimti visas darybų sritis. Toliau piliečiai dažnai neskiria tarp Europos institucijų ir jeigu vienos institucijos reputacijai pakenkiama, tai visoms yra pakenkiama tie, e, dėl to mes visi turime bendrą atsakomybę, bendrą misiją Ir dar galiu pasakyti, kad yra ilgas sąrašas dalykų, kuriuos turime nuveikti, kad padarytume Europą geresnę vietą gyventi. Taip pat, e, jeigu ES nori sėkmingai spręsti šias problemas, mums reikės piliečių pasitikėjimo. O tas pasitikėjimas e, ateis tik tada, jeigu Europos institucijos bus e, atskaitomybės, skaidrumo ir integralumo e, simboliai kalbu mūsų visų vardu ir pasakysiu, kad manau, jog tas klausimas yra e, nauja pradžia tokių diskusijų apie skaidrumą, e, integralumą. E, ir labai buvo malonu išklausyti komisijos narės Georgijaus. Tikiuosi, kad su komisija galėsime dirbti kaip su gera e, partnerė. Labai ačiū Ingė už šį klausimą. <laughs> Aš norėsiu prisijungti prie ponios Hübner. Žodžiu, manau, kad šis klausimas buvo tikrai nepaprastai įdomus, labai daug ko sužinojame. Bendradarbiavimas tarp keturių komitetų, manau, yra tikrai gera mintis, reikėtų tęsti jį. Teisės reikalų komitetui mes dabar e, dirbame, rengėme įvairius klausimus, pirmiausiai dėl e, geresnės teisėkūros, administracinės teisės srityje dirbame, taigi yra elementai, kurie mums labai aktualūs ir mes galėsime dabar išgirdę informaciją iš jūsų praturtinti savo darbus. Norėčiau padėkoti visiems ekspertams, visiems dalyviams. Tikrai pakartosime panašų renginį, nes e, jų e, labai naudingas darbas mus taip pat įkvėpia e, ateičiai, ateities darbams ir reikia galvoti, kaip tikrai sustiprinti piliečių pasitikėjimą Europos institucijomis, nes turime apie tai galvoti kiekvieną dieną. Dėkoju poniai Greslė, gerai, jeigu gerai supratau, tai ji mus E, privertė dalyvauti šiame klausime. Ačiū Jums už šią iniciatyvą ir ačiū, kad Jūs tikrai privertėte. Labai ačiū visiems kolegoms ir kolegiams. Aš noriu pasakyti, kad e, nei vienas iš tų klausimų, kuriuos šiandien paminėjome, savaime neišsispręs. Vakar aš dalyvavau trišalėse dėrybose su taryba. Ten buvo kalbama apie bendradarbiavimą baudžiamosios teisės klausimais. Ir tikrai buvo labai sudėtingos dėrybos. Ir čia situacija nėra paprastesnė. Mane tiesiog nustebino, kiek daug klausimų buvo iškelta. Yra labai daug dokumentų, ne visus mes juos ir žinojame prieš tai. Aš dar kartą noriu padėkoti visiems mūsų svečiams, kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Ačiū visiems, linkiu e, geros dienos. E, pirmininkė maloniai padėkojo ir vertėjams. Mes e, klodą pamiršome, kaip čia taip su diskriminacija taip atsitiko lyties diskriminacija. Labai ačiū noriu pasakyti, kad tikrai esu e, dėkingas ir e, vyko diskusija Twitter'yje, NVO sakė, kad reikia e, telkti komitetus. Manau, kad šis renginys taip gerai pavyko ir norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte uh, E, šį renginį ekspertams dėkoju atsakytai daug svarbių klausimų, taip neįprastai, labai labai ačiū, reikėtų vieningai taip dirbti ir toliau, e, su, nes tema yra labai sudėtinga. Aš esu nuo 99 metų Europos parlamento narys, žinau, kad tie klausimai kelia daug problemų mūsų institucijams. Ir šiandien taip puikiai padirbėjome, tai tarsi. E, suteikia gairę žengti kryptį, žengianti priekį. Ačiū, labai ačiū.